Ponės ir ponai, matau, kad mūsų nedaug, galiu suskaičiuoti šešis parlamento narius, tačiau galbūt e, mūsų skaičius padidės, tačiau turėtume pradėti. Pirmiausiai pristatysiu Jums vakar dienos koordinatorių posėdžio rezultatus, jie kol kas yra neformalūs, nes dar e, neturime gavę konkrečių pavardžių dėl e, įmonių socialinės e, atsakomybės, kuris yra prašymas savo iniciatyva ir e, Europos liaudės partijos atstovas turėtų šį prašymą renkti, tačiau pavardės kol kas dar nėra. Paskiriant kontaktinius asmenis svarstyti vaikų teisų klausimus, paskiriame iš šias pareigas uh, kolega Lichtenberger, European Account Reservation Order, kolega Baltazaras bus pranešėjas, kolega Kamal renks audito politiko žalę knygą, ECR atstovas dėl teisinės programos reglamento kolegė Belingver yra atsakinga už šį klausimą tarp institucinis susitarimas e, e, tarp parlamento dėl tinkamo finansų valdymo, kolegė Rodberint, kolega Mastalka, po to gavo kitą pranešimą, susitarėme dėl e, to, kad pasiūlymus dėl piknaudžiavimo padėtimi rinkoje Aldės atstovai turėtų renkti atitinkamus dokumentus dėl reglamento, dėl vartotojų programos reglamento paskiriame kolegą Vikstrom, o kuri taip pat bus atsakinga ir už e, kreditų agentūras e, su savišalpos organizacijas turėtų būti um, atsakingas uh, liberalų atstovas, taigi tokie yra vakar dienos koordinatorių posėdžiai. Jeigu niekas neprieštarauja šiam pasiūlymui, todėl galime teikti, kad komitetas šiems pasiūlymus pritarė. Dabar svarstysime darbotvarkės punktą kolektyvinio žalos atlyginimo. E, šis klausimas šiek tiek pavėluotai yra svarstamas, tačiau e, turėjome svarstyti anksčiau, tačiau netoliese vyko gaisras ir todėl negalėjome anksčiau šio klausimą apsvarstyti, dabar jau gavome pasiūlymus dėl pakeitimų ir galime pradėti pirmą rimtą diskusiją, komitete balsuosime gruodžio mėnesio, kitų metų pradžioje. Bus šis klausimas įtrauktas į plenarnės sesijos darbo tvarkę ir turės būti priimtas atitinkamas sprendimas dėl paties pranešimo ir keletas įžanginių pastabų Šiame pranešime atsispindi paskutinis ES parlament, Europos parlamento kadencijos pozicijos atsispindėjusios Baltojo knygoje dėl konkurencijos teisės e, ir pagrindiniai pasiūlymai yra identiški, dviem sakiniais juos apibendrinsiu. Viena vertus, parlamente nekyla ginčių dėl to, kad mes nenorime kolektyviniams ieškiniams taikyti Europoje amerikietiškojo modelio, e, turint omenyje e, advokatų, honorarus ir kitus dalykus, kurie galioja Amerikoje, nenorime, kad jie būtų taikomi Europoje, mes norime atsižvelgti į skirtingas padėtis valstybėse narėse, pasirinkdami atitinkamą procedūrą opt-out, opt-in, jeigu e, turėtų galioti netaikymo taisyklė, jeigu Europos teisė prieštarautų nacionalinės teisės nuostatoms. E, anksčiau buvo pasiūlyta pasirinkti horizontalų požiūrį ir pakeitimuose šis pasiūlymas taip pat atsispindi, tačiau aš supratau, kad skirtingai yra traktuojamas šis požiūris. Vieni teigia, kad pakaktų iš Europos centrinio ligmens nuleisti arba patvirtinti komisijai tam tikras gairias, kuriamis remiantis atitinkami sektoriai galėtų pateikti savo pasiūlymus. Aš noriu pasakyti, kad mano nuomonė tai nepakankama būtų užtikrintas horizontalusis požiūris, mes čia nekalbame apie daiktinę konkurencinę teisę arba daiktinę vartotojų apsaugos teisę, mes čia nekalbame apie daiktinę kapitalo rinkos teisę, čia kalbame apie procesinę teisę ir kadangi kalbame apie procesinę teisę, tai iš esmės e, procesinė teisė turėtų e, būti vienoda, galbūt esama tam tikrų atskirų sektorinių skirtumų, kuriems būtų galima numatyti šimtinės taisyklės, tačiau tai turėtų būti tik tai atskiri aspektai, o šiaip vertinant kolektyvinius ieškinius e, turime nepamiršti, kad tai yra procesinės teisės dalis ir mums reikalinga vienoda procesinės teisės procedūra. Mano idealus įsivaizdavimas būtų toks, kad komisija kitų metų egoje pateiktų pasiūlymą dėl horizontalios procesinės teisės direktyvos e, kolektyvinių ieškinių tema, neperimant amerikiečio modelio ir numatant tam tikras išimtis susijusias su karteliu. Su teisę su informacijos valdymu ir kolektyviniu ieškiniu teikimu e, tam, kad e, būtų galima šį klausimą išspręsti pasitelkus horizontalui reglamentą ar reglamentą kažkokią kitokią priemonę. Mes puikiai žinome, kad kapitalo rinkos teisės, aplinkos saugos teisės, socialinės darbo teisės rytyje yra E, bandoma e, parengti tam tikras išimtinės taisyklės, galėtume atsižvelgti į 5-6 atskirus sektorius. Prisimenu, prieš 5-6 metus vykusią diskusiją dėl profesinių kvalifikacijų direktyvos ir man mintyje išliko baisus pavyzdys, kuomet 37 arba 35 atskiros direktyvos atskiroms profesijų kvalifikacijoms buvo siūlomas, tačiau galų gale vis tiek. Uh, susitarėme pasirinkti horizontalųjį požiūrį, atsižvelgiant į atskirų e, sektorių e, specifiką, numatant atskirose skyriuose tam tikras e, išimtis ir atskiras taisyklės. Ir manau, kad tokio susiskaldimo taip pat ir šį klausimą svarstant reikėtų visomis pastangomis vengti. Žinote, kad taryboje energingai prieštaraujama ir priešinamasi šiam e, kolektyvinių ieškinių projektui, todėl e, manau, kad taryba nepritars horizontaliam požiūriui, laikysis e, sektorinio požiūrio ir gali būti, kad visus projektas galų gale žlugs. Tačiau pabaigą noriu pasakyti, jog mes pasiekime konsensusą dėl to dėl diskusijos, e, dėl Baltosios knygos per pastarąją kadenciją, nes iš esmės manome, kad e, e, toksai teisės aktas, toks taisyklių rinkinys reglamentuojantis kolektyvinius ieškinius ES yra vertas dėmesio pasiūlymas, todėl ši teisinė priemonė turėtų būti nustatyta ir patvirtinta. Dėl tolesnės procedūros manau, kad šiandien turėtume svarstyti pakeitimų pasiūlymus ir siūlyčiau artimiausia, per artimiausias dienas susitikti su šešėliniais pranešėjais ir pristatyti jiems kompromisinius pakeitimų pasiūlymus tam, kad gruodžio mėnesį galėtume balsuoti čia komitete, o plenarinėje sesijoje dėl techninių priežasčių veikiausiai šis klausimas bus svarstamas tik vasario mėnesį, tačiau tai esmės nekeičia, nes vieno ar dviejų mėnesių termino prailginimas e, padėties nepakeis. Tik dabar suteiksiu žodį pirmiausiai komisijai, po to kolegai Belingver. Taigi nežinau, kas iš komisijos dabar yra salėje ir kas jai atstovauja. Niekas. A, yra, prašau. Commission. My name is Wolfgang Mederer, uh, European Commission, uh, DG Competition. Iš konkurencijos generalinio direktorato, kaip ir kiti generaliniai direktoratai dirbo šio klausimu, tai bendrai nuo komisijos. Uh, norime padėkoti už tai, kad imate spręsti kolektyvinių ieškinių klausimą, ypač ponai Lėnė, pranešėjai norėtumėm padėkoti už parengtą pranešimo projektą. Na, Europos parlamento po, požiūrį šio klausimu ir labai svarbus komisijai, ypač dėl to, kaip reikėtų toliau dirbti į priekį um, iš karto. Um, mes dabar analizuojame reakciją išsakyta viešų konsultacijų metu ir žiūrime, kokio masto turi būti reakcija ES mastu, ypač kai nekalba apie vilinėjimąsi, mes atsižvelgsime į patirtį sukauptą kitose jurisdikcijose taip pat. Pranešimo projekte randame naudingų minčių, mes jas išanalizuosime labai kruopščiai ir labai atvirai. Uh, mes ketiname pateikti komunikatą dėl nuoseklaus paužiūrio į kolektyvinių ieškinių klausimą ir ketiname tai padaryti labai greitai. Tuo tikslu labai atidžiai išklausysime Europos parlamento požiūrio. Ačiū. Herzlichen Dank, Luigi Berlinguer, bitte. Ačiū kolega Berlinguer dabar. Io desidero ringraziare il nostro Presidente e il relatore Ačiū pranešėjai ir pirmininkui už šio klausimo pristatymą šiandien. Manau, kad ta bendroji filosofija, kurią jis pristatė ir nuorada 2009 metų parlamento dokumentą yra labai svarbu. Taip pat svarbu pabrėžti, kad eina kalba apie kolektyvinius ieškinius Reikia užtikrinti, jog šioje srityje teisės aktai būtų vieningi. Tai turėtų būti pagrindas sprendimui. Sprendimas turi būti bendras. Pirmininkas Panas Eleinė dėjo visas pastangas, kad diskusijos pasistumėtų į priekį, kad galėtumėm užsitikrinti gerą rezultatą. Manau, kad tai yra labai svarbu, ypač tai, ką jis um, iš pat pradžių pasakė, kad mes norime pasiekti rezultatą. O prieš keliarius metus nuotaikos buvo kitokios. Buvo galbūt mūsų diskusijų pradžioje šiokių tokių dviejonių, dar visai neseniai tai buvo juntama, galbūt iš dalies todėl, kad Mm, kai kurios, vis, kai kurios visuomenės grupės išsakydavo gan prieštaringas nuomonę šio klausimo. Labai svarbu, kad mūsų komitetas ryštingai dirbtų šio klausimu. Ir aišku, pozicijos bus skirtingos, skirtingų pusių spaudimas bus skirti, nukreiptas skirtingomis kryptimis, aišku, tai yra normalu, kai vyksta diskusijos plačioje visuomenėje, tačiau aš manau, kad mes tam tikrą apsaugą esame užtikrinę, gal išskyrus kai kuriuos autorinių teisų klausimus. Ir iš ideologinio požiūrio taško, manau, mes turime jau tam tikrą reikiamą bazę. Taip pat nuteikia, padrasinančiai nuteikia ir naujosios žinios apie konsultacijų paskutinius etapus. Uh, apie 120 verslo asociacijų, apie 18 tūkstančių piliečių sureagavo į komisijos konsultacijų procesą. Yra dirbama, ieškoma sprendimų ir manau, kad tai aiškiai patvirtina mūsų poziciją. Ir aišku, kad tai labai skatina mus toliau veikti. Aišku, kad niekas nenori e, JAV uh, tipo sprendimo, kur yra galimybių ne tik tai siekti teisingumo, bet ir piknaudžiauti visą sistemą ir siekti neteisingumo. Tikrai nenorime to um, Europoje, kur mūsų teisinė civilizacija yra visiškai kitokia, turi visiškai kitokių bruožų. Taigi reikia atsiriboti nuo, nuo bet kokių spekulacijų toje srityje. O mes matome, kad jav tai tikrai dažnai pasitaiko piknaudžiavimu. Pirmininkas kalbėjo apie atlygio sistemą advokatams, kad tai būtų tipiški europietiško tipo advokatai. Taigi labai svarbu atsiriboti nuo bet kokių galimybių piknaudžiauti sistemą. Įvairios politinės frakcijos yra pateikusios pakeitimų dėl panolėnės pranešimo. Ir kaip matėme, nors mm, tam tikrų frakcijų pozicijos kažkiek tai skiriasi, vis tik tai yra ir, ta, ir aiškėjančių bendrų linijų. Pavyzdžiui, mm, socialdemokratų filosofija yra pakankamai gerai žinoma, aiški. Uh, Liberalai žalieji taip pat yra pateikę pakeitimų, kurie tikrai gal nėra diametraliai priešingi bendrai linijai. Tai aš manau, kad mes jau uh, po truputį kūrėme tvirtą bendrą pagrindą, nors yra tam tikrų skirtumų be abejo, bet po truputėlį artėjama link bendros pozicijos ir manau, kad bus galima iš, išspręsti ir likusius nesutarimus, rengiant kompromisinius pakeitimus šiam pranešimui. Socialdemokratų frakcijoje, galiu pasakyti, tikrai vyko nemažai susitikimų, buvo įvairių susitikimų ir su, su kitais atstovais, ir, ir kitose komitetuose vyko darbas, pavyzdžiui, aplinkos komitete, vidaus rinkos komitete, vartotojo teisų apsaugos komitete, aišku, pozicijos šiek tiek išsiskyrė, taigi mes norime užtikrinti, kad tos pozicijos kiek įmanoma suartėtų. Mes nenorėtumėm, kad pagal geografinius regionus tos pozicijos kažkaip specializuotus išsiskirtų. Mes norėtumėm, kiek galima bendresnio požiūrio. Mums reikia, kad taisyklės būtų veiksmingos ir norime ne vien tik tai savanoriško, neprivalomų teisinių nuostatų, kurios tikrai nebūtų naudingos, ypač kai eina kalba apie procedūrinę dalį. Mes turime tvirtai ginti mūsų piliečių teises Iš pradžių, na, ne visi gal išsakė aiškę paramą šiam pasiūlymui, taigi, kad reikėtų neprivalomas galbūt direktyvos. Vis tik tai matome, kad dabar tokia pozicija jau nebedaug kas palaiko. Be to, reikia galvoti, kaip suderinti pozicijas dėl to, ką komisija daro. Komisijos atstovas sakė, kad įvairius komisijos generaliniai direktoratai dirba šio klausimu. Girdime, kad skirtingos komisijos uh, dalis, skirtingi skyriai lik ir išsako kiek besiskiriančias nuomonės. Aš manau, kad vis tik tai komisija taip pat turės suderinti savo skirtingus tos požiūrius ir parengti vieningą poziciją. Dar vienas dalykas dėl kolektyvinių ieškinių ir mm, kaip mes rengėme taisyklės. Jeigu komisijoje yra vidinių nesutarimų, tai aišku, tai pakenks mūsų bendram darbui. Tai labai svarbu būtų, kad komisijos pozicija ir komunikatas būtų tikrai labai, kad išsakytų labai vieningą poziciją. Aš mm, tikiuosi, kad mūsų pirmininkui pavyks užtikrinti ir mūsų visų bendrą poziciją. Uh, Toliau, kalbant apie ADR, kolektyvinį e, alternatyvę ginčių sprendimo procedūrą, kai kalbam apie kolektyvinius ieškinius, tai aš žinau, kad yra skirtingų nuomonių. Kai kas sako, kad reikėtų alternatyvę alternatyvų ginčio sprendimo variantą padaryti privalomu pirmuoju etapu. Kiti sako, kad galbūt yra ir kitokių galimybių sprendžiant mm, kolektyvinius ieškinius. Taigi galima galvoti apie horizontalų ir vertikalų požiūrius, e, kurie galbūt gali duoti skirtingų rezultatų. Manau, kad svarbiausia yra turėti bendras tais, vienodas taisyklės, kai eina kalba apie horizontalų požiūrį, bet taip pat reikėtų leisti vertikalų požiūrį taikyti sektoriniuose klausimuose. Galbūt opt-out variantas kažką galėtų padėti išspręsti bet gali tai ir labiau komplikuoti situaciją. Manau, kad mes visi komitete pasisakytumėm vieningai prieš opt-out. Aš drįsčiau siūlyti. Uh, už, pasistengti užtikrinti, kad nebūtų tokios sistemos, kur būtų pernelyg didelė įvairovė, kuri um, sąlygotų neteisingumą. Uh, nevienodas sąlygas visiems. Sudėtinga, aišku, kartais suderinti teisinius ir politinius sprendimus, tačiau kaip e, komisija rengia pasiūlymus, todėl viskas priklausys dabar nuo to, kaip mes dirbsime kartu, ar bus sistema efektyvi. Ačiū kolegai Belingverui. Diana Volis. Ačiū pirmininkė. Ačiū taip pat panai Belingveriui už išmintingus komentarus, apgalvotus panašiai. Kaip ir savo frakcijoje mes e, tarėmės su kolegomis iš skirtingų komitetų, e, siekdami šį pasiūlymą apsvarstyti. Todėl malonu girdėti iš komisijos, kad jos struktūrose taip pat bendradarbiauja atskiri generaliniai direktoratai ir mes galime tikėtis artimiausių laikų komisijos komunikato. Ir atrodo, kad e, tai patvirtina, jog mes visi laikomės e, apgalvotų pozicijų. Aš manau, kad labai svarbu užtikrinti galimybę, užtikrinti teisingumą. Ir šis klausimas mums anksčiau keldavo rūpešių, nes atrodė, jog esama Europos e, teisinėse struktūrose tam tikrų spragų, kurias reikia užpildyti pateikiant atitinkamus aiškius atsakymus pasitelkiant europinius terminus susiderintus su mūsų teisinė kultūra ir tradicijomis. Tai taip pat sritis, kurioje esama potencialo prisidėti prie komisijos teisingumo ir uh, ūkio augimo darbo atvarkės įgyvendinimo, jeigu konkurencijos, konkurencingumo sektorioje bus teisingai naudojamas šiais pasiūlymais, tai jie turėtų būti naudingi mažoms vidutinėms įmonėms, siekiant užtikrinti, kad bendroji rinka veiktų tinkamai. Ir derinant veiksmus su valstybių narių konkurencingumo priežiūros tarnybomis. Kaip užtikrinti šią tinkamą pusiausvyrą. Pirmininkė, jūs kalbėjote apie horizontalesias priemonės. Šia prasme, e, manau, kad dėl atitinkamo pasiūlymo net kiltų sunkumo, sunkumų, jeigu būtų užtikrintas uh, E, institucijų veiksmų suderinamumas, tačiau per pastarą kadenciją mes daug metų bandėme konkurencingumo srityje susitarti dėl sektorinių pasiūlymų ir šios paskutinės kliūties nesugebėjome peršokti. E, jūs ir aš tvirtiname tuo metu, kad reikia pasirinkti horizontalųjų požiūrį, tačiau E, manau, kad pasirinkus šį požiūrį nedaug turėtume galimybių sulaukti sėkmės, nes šis požiūris prieštarauja nacionaliniams, nacionaliniai procedūriniai teisiai galbūt. Kiti kolegos e, mano kitaip, tačiau mano yra tokia nuojauta. Savo pakeitimuose aš įtraukiau pasiūlymą pasirinkti dėl alternatyvių ginčių sprendimo anksčiau pasirinktą modelį, tą tam tikrą tarpininkavimo direktyvą, kuri, kuri būtų palengvinamos galimybės tarpininkauti, sprendžiant ginčius Europos Sąjungoje ir e, ta direktyva, jie nustatomos bendrasios sąlygos, nesigilinant arba ne nustatant konkrečių detalių. Manau, kad tokia sistema, toks paužiūris galėtų būti veiksmingas. Taip pat galėčiau pasakyti, kad ponas Belingver yra teisus, daugelis iš mūsų kalbėjo apie sąsojas tarp alternatyvių ginčių sprendimų procedūros ir kolektyvinių ieškinių. <clears throat> Siekdami išvengti JAF modelio manome, daugelis iš mūsų bent jau mano, kad e, e, tarpininkamo procedūra būtų naudinga. Atsižvelgiant į nacionalinės teisės tradicijas arba konstitucijų nuostatas negalima atmesti galimybės e, kreiptis į teismus. Taigi kaip galime nustatyti sistemą, kuria būtų užtikrinamas tam tikras alternatyvus ginčių sprendimo būdas e, ir paliekama galimybė vis tiek kreiptis į teismus prieš pradedant tokius kolektyvinius veiksmus reikia užtikrinti ir palikti galimybę uh, kreiptis pagal nacionalinės tradicijas į teismą, e, ombudsmeną, kitas institucijas, kuris galbūt e, galėtų, kurios e, tos institucijos galėtų rekomenduoti alternatyves ginčių sprendimo procedūras siekiant siekti užtikrinti pažangą Dėl laikinųjų poveikio e, priemonių direktyvos man anksčiau yra kilę tam tikrų įtarimų, e, nes e, vertinant su šios direktyvos nuostatų įgyvendinimu susijusią patirtį, mes šių priemonių tikrai negalėjome įgyvendinti. Ieškinio užtikrinimo priemonė. <clears throat> Viena, dar viena baigiamoji pastaba. Jau daug metų svarstome įvairias priemonės susijusias su atskirais sektoriais, konkurencingumui skatinti. Tačiau turime suvokti, kad kai kuriuose valstybėse narėse procesai e, juda į priekį galbūt greičiau ir jeigu nebusime pakankamai apdairūs, tuomet viskas baigsis abipusio teismo e, sprendimų pripažinimu arba kitomis galimybėmis, kurios jau veikia Europos teisinėje sistemoje ir kai kurie amerikiečiai elementai, kurie mums nepriimtini, galėtų būti pradėti naudoti, įvedus jas per argalinės duris. Ir aš manau, kad mums reikia e, greičiau bandyti kurti kažkokią europinę sistemą. Ačiū, kolegiai Tain, suteikiamas žodis. Dar. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjui. Man čia trūksta tam tikro poreikio analizės. Aš neižvelgiu būtinybės veikti ir neižvelgiu čia teisinių spragų, kitaip nei kolegė. Būtinybės veikti nėra, todėl kad nėra teisinės palyginamosios analizės dėl priemonių, kurios e, ieškinio užtikrinimo priemonių kurios veikia ES valstybėse narėse ir dėl būtinybės pasitelkti atitinkamą e, Europos iniciatyvą. Aš dalyvau e, diskusiją, kurioje buvo svarstama Portugalijos iniciatyva dėl ieškinio užtikrinimo priemonė tose valstybėse, kuriuose piliečiai skundžiasi ir teigia, kad jiems yra reikalingi <clears throat> papildomi instrumentai, e, ieškinių užtikrimo priemonės žlunga e, ne dėl kolektyvinių ieškinių e, nebuvimo, tačiau dėl to, kad trūksta lėšų. <clears throat> Vokietijoje nekyla problema, pavyzdžiui, pateikti ieškinį dėl 3,5 euro sumos, nes jeigu ieškinys yra patenkinamas, tai pralaimėjusioji šalis turi padengti teismo išlaidas ir todėl daugelis žmonių teikia atitinkamus ieškinius. Taigi aš čia išvelgiu teisinio pagrindo tam tikrą problemą ir e, e visa problematika yra minima 13 pranešimo punkte. Galiu įsivaizduoti, kad e, sprendžiant tarp valstybinius ginčius, ginčius e, ši priemonė ir jos taikymas turėtų būti rimtai analizuojamas. Ten, kur susidurima su piknaudžiavimu iš įmonių pusės, reikėtų e, įsikišti valstybė ir uždrausti tokį piknaudžiavimą. Galiu iš Vokietijos atitinkamą pavyzdį pateikti. Susidurime su kitos, kitų valstybių patiriamomis problemomis, pavyzdžiui, kuomet įmonės parduoda daug ką internetu ir piliečiai e, nesuvokia, kad e, paspausdami kompiuterio pelę ant tam tikrų dalykų jie patiria tam tikrų išlaidų, pavyzdžiui, e, atnaujindami programinę įrangą, kuomet e, mažomis raidelėmis kažkur tai apie tai yra užsimenama, tačiau tai yra piknaudžiavimas, nes žmonės gauna sąskaitas ir būtent tokią praktiką valstybės privalo uždrausti Vokietija, tai pasielgia, manau, kad toks elgesys yra visiškai teisingas ir manau, kad milijonai žalos patyrusių Vokietijos piliečių turėtų burtis į kokią nors grupę ar asociaciją ir teikti kolektyvinį ieškinį. Čia valstybė turi įsikišti tokiais atvejais. Taip pat turime įsikišti ir dėl to, kad vartot apsaugos asociacijos mus spaudžia taip elgtis. Ta tvirtina komisija, kolegos iš Junktinės karalystės, jie tvirtina, kad vartotojų asociacijos uh, yra per daug įtakingos, reikia kažko imtis. Aš manau, kad mes visi esame vartotojai ir mūsų tačiau yra skirtingi interesai. Aš tik nuo 2009 dalyvauju politikoje ir parlamento veikloje ir e, analizuodama lobistų veiklą galiu daryti išvadą, kad vartotojų teisų apsaugos asociacijos NVO ir e, kitos vairios organizacijos labiausiai yra suinteresuotos savo išlikimu, e, savo darbuotojų skaičiaus išlaikymu ir didinimu ir taip toliau. Tai yra jų svarbiausias rūpestis, būdama advokate asmeniškai, kadangi Vokietijoje taip pat veikia ir e, kapitalo rinkos teisės nuostatos, tai ten negalima teikti kolektyvinių reiškinių, tačiau po susivienimo buvom patekę į panašią padėtį. E, Vokietija gražindami turtą žydų bendruomeniai, ir, į, į kurią teisės galėjo kolektyvinės teisės pa, pareikšti e, Jewish Claim Conference, tai yra žydų e, turto gražinimo asociacijų. E, Ir e, visame pasaulyje įsibarstė e, Vokietijos žydų palikonis, e, tačiau nebuvo informuoti apie gražinamą turtą, jo mastą ir savo galimybės paveldėti dalį to turto, kai kurie paveldėtojai buvo jau išėję Anapilin kuomet ši žydų turto atgavimo asociacija visoje Vokietijoje pareiškė savo teisės į buvusi žydų bendruomenės turtą Vokietijoje. Ir e, e, įsijungė atskiri konkretus asmenys į šią procedūrą, tai tuomet minėtoji asociacija <clears throat> darė didžiulį spaudimą atskiriems asmenims ir e, vertė juos pasirašyti tam, tam tikrus e, susitarimus ir e, daryti atitinkamas nuolaidas. Taigi ta asociacija mano vertinimu veikia e, prieštaraudama atskirų ieškovų interesams, nes aš neįsivaizduoju, kaip dešimt dešimtims tūkstančių arba tūkstančių ieškovų atstovaujanti asociacija gali apginti jų visų interesus, nes tie interesai yra skirtingi, todėl kiekvienas iš ieškovų turėtų turėti savo atskirą advokatą. Visą laiką tvirtiname, kad nepageidaujame amerikiečių modelio, tačiau e, skaitydami pakeitimus matome, pavyzdžiui, kolegos iš Junktinės karalystės teikia pasiūlymus, nu, kuriais siekiama nustatyti minimalius standartus. Ir tai neturėtume savęs apgaudinėti, jeigu nustatysime minimalius standartus, tai nereikia turėti labai plačios vaizduotės e, kokias išvadas iš to padarys, e, bus padarytos nacionalinė Britų teisė ir kitose valstybėse narėse. Dabar e, puikiai žinome, kad amerikiečių atitinkama advokatų kontora, kuris specializuojasi tokiuose bylose, įkūrė savo uh, antrą pagal dydį atstovybę Junktinėje karalystėje ir Londone taip pat yra daugiausiai tokių bylų svarstama. Todėl aš manau, kad ši priemonė, e, tik tai e, šią priemonę būtų sukūrima paprasčiausiai daugiau naujų darbo vietų Junktinės karalystės advokatams ir tiek, e, jeigu, jungtinė, jeigu Europos Sąjunga taip pat čia turėtų nustatyti, kas konkrečius veiksmus turėtų atlikti ir galėtų juos atlikti, tai Bet kokiu atveju vartotojų teisų gynimo asociacija turės teikdama atitinkamą kolektyvinį ieškinį pasitelkti advokatų pagalbą, nes netgi Vokietijoje bent jau yra tokie atvejai, kad vartotojų teisų asociacijos net ir turėdamos etatinių juristų tikrai negalės laimėti svarbiausių bylų ir todėl turės kreiptis į <clears throat> žinomiausias ir brangiausias tarptautinės advokatų kontoras, taigi nesvarbu, kokią nuostatą mes čia įtrauksime, vis tiek čia atsispindės tarptautinių lobistų įtaka. E, Jeigu pažvelgtume į JAV statistiką, 35 procentai visų atvejų baigėsi nemokumu ir bankroto procedūromis, todėl manau, kad krizės laikotarpiu labai neteisinga pasitelkti šią priemonę, imti ją įgyvendinti, nes e, mažos vietinės įmonės esančios pietų Europoje ir kitose krizės purtamose šalise e, dabar e, turėtų dalyvauti visokiuose bylose dėl kolektyvinių ieškinių. Jeigu šią priemonę dabar patvirtinsime, tikrai negalėsime numatyti jos padarinių ekonomikai. Ir jeigu tie padariniai bus pakankamai žalingi, tai kaip bandysime tą žalą E, sumažinti arba e, atstatyti ankstesnį status quo. E, skaitydama kolegės pakeitimus neįsivaizduoju, kaip mes juos patvirtinami galėtume išvengti amerikietiškojo modelio, todėl energingai pasisakysiu už tai, kad šiems pasiūlymams nebūtų pritarta, o jeigu bus pritarta, tai labai siaura apimtimi pasitelkiant horizontalųjų požiūrį, kaip siūlė ponas Lėnė, numatant tas pačias procedūras visoms valstybėms narėms, nes jeigu nustatysime minimalius standartus, tuomet tie standartai bus padidinti Junktinės karalystės teisės normas pasitelkus vokiškas ir taip toliau ir um, bus teikiami didžiausi ieškiniai didžiausiams įmanomoms sumoms. Um, deja, atitinkami pasiūlymai, e, to e, pakeitimų pasiūlymai to siekia, todėl aš palaikysiu pono Lėnės poziciją ir nepritaršiu kitiems pakeitimams. Ačiū labai, ypač už tas mintis dėl e, žydų turto gražinimo Vokietijoje tai patvirtina, e, kad e, atitinkama procedūra netaikyti tam tikrų e, nuostatų, tą opting out labai smarkiai apriboja atskirų asmenų turtinės teisės, ypatingai <clears throat> susijusias su informacijos gavimu Iš tiesų, kalbant apie vartotojų apsaugos asociacijas, galiu prisiminti laikus Vokietijoje, kuomet advokatų kontoros pasitelkdavo e, e, pažįstamų kompanijas ir įsteigdavo vartotojų teisų apsaugos asociacijas, kurios įsikurdavo tose pačiose patalpose kaip ir advokatų kontoros ir vadindavosi vartotojų teisų apsaugos organizacijos ir siuntinėdavo įvairius ar reikalavimus įvairia, įvairiems, įvairioms kitoms institucijoms ar <clears throat> įmonėms ir taip užsidirbdavo pinigų, kol tokia praktika nebuvo uždrausta. Taigi e, reikia tikrai nustatyti labai aiškius ir griežtus vartotojų teisų apsaugos asociacijų veiklos kriterijus, e, kalbant apie e, kitas problemas susijusias su konkrečių teisės aktų pasiūlymais, tai jų tikrai esame pakankamai daug, jas reikia labai išsamei svarstyti, siekiant užkirsti kelią, kad e, nesusidurtume su padariniais, kurių nenorime. Norėčiau dar tris argumentus paminėti, kurių anksčiau neminėjau. Žinau, kad esame atskirų valstybių narių, e, kurie norėtų šios pasiūlymus taikyti konkurencijos teisėje, kitose srityse ne ir siūlo e, atitinkamą taikymą pasitelkti. Aš manau, kad tai yra naivu yra visiška iliuzija, jeigu tas pasiūlymas, kuris būtų gyvenintas konkurencijos teisėje, susilauktų e, atitinkamos reakcijos iš vartotojų apsaugos e, teisių, iš kapitalo rinkos e, teisės atstovų, jeigu vieną kartą pasirinktume sektorinį požiūrį, tuomet privalėtume jį taikyti ir kitiems sektoriams ir tokio susiskaidimo mes nepageidaujame. Antrasis egoistinis pasiūlymas e, iš parlamento požiūrio taško, neapgaudinėkime savęs, jeigu e, pasirinksime sektorinį požiūrį. E, rinkos teisės srityje, tai ir konkurencingumo teisė jis galios ir aš galėčiau sąžinti, lažinti su bet kuo iš čia, kad taryba pakeis atitinkamą teisinį pagrindą ir mes negalėsime dalyvauti bendrą sprendimą procedūrą, jeigu kreipsimės į teismą, tai mūsų ieškinys nebus pateisintas, komisija gali sakyti, ką nori, tačiau taryba laikysis galiausiai vis tiek kitokios pozicijos dėl mūsų komiteto vaidmens. Turiu pasakyti, kad visi klausimai yra susijęs su procesinė teisė, Ir, pavyzdžiui, septintajame priedė viskas yra e, mūsų kompetencijos ribose, tačiau jeigu mes e, remsime sektorinių požiūrių, tai mes nedalyvausime šiuose procesuose, atsakingi bus ekonomikos, socialinių reikalų, kiti komitetai, nes e, visas šis klausimas jau iš procesinės teisės virs daiktinė teisė, todėl aš ir Pasisakau už tai, kad pasirinktume koordinuotą horizontalų požiūrį, o dėl konkrečių pakeitimų pasiūlymų turėsime susėsti su šešėlinės pranešėjais ir parengti kompromiso tam, kad komitete gruodžio mėnesį siektume visiems priimtino kompromisinio sprendimo, atsižvelgdami į dabar išsakytas mintis dėl tam tikro žalingo poveikio. Tiek būtų mano kaip pranešėjo minčių artimiausių laikų su jumis susisieksiu, e, bandant siekti kompromisų dėl iškilusių ginčytinų klausimų, esu nusiteikęs optimistiškai kai vertinu bendrai pateiktas pataisas, jeigu nėra daugiau norančių kalbėti, tai dabar pereikime prie 25 darbo atvarkės punkto susijusio su uh, pranešimu uh, dėl atitinkamų tarnybos, kuris įkūrus Alikantė, Alikantėje žodis su kolegai Masiu. Lamento la celeridad. Noriu Ačiū pirmininkė, reikia teisinio pagrindo nuo sausio pirmos dienos. E, aišku, iki, nes iki to laiko baigsi susitarimas su, su komisija, taigi reikia galvoti apie pakeitimų pateikimo terminą atitinkamai. Labai vertinu šešėlinių pranešėjų pastabas diskusijose. Tačiau, kai baigsis pakeitimo pateikimo terminas, mes rengsime trilogą, galvojame apie gruodžio penktą dieną. Dėl nuorodų į piratavimą. Mes galvojame apie intelektinės nusavybės teisės aktų pažeidimus ir mes siūlome E, pakeisti piratavimą ir kopijavimą į e, intelektinės nusavybės teisių pažeidimus, tokią savoką. E, suprantu, kad galbūt tokiu būdu prailgėja tos savokos, bet pavyzdžiui, apsauga būtų keičiama į teisės aktų gyveninimą, vėlgi laikantis teisės, intelektinės nusavybės teisės nuostatų. Toliau dėl 30 pakeitimo dėl to atitinkamas platformas čia kultūros komiteto būtų atitinkamai elementai. Svarbiausia, aišku, užtikrinti tinkamą atstovavimą ir ypač reikia pabrėžti, pavyzdžiui, turi du straipsnis autorių teisų, kuriejų teisų gynimas, tai yra kūrybinė pramonė taip pat. 422 straipsnis. Tai yra vartotojų organizacijos, mažos sutinės įmonės, autoriai ir kiti susiję kūrybinės pramonės veikėjai pasarame sutikime su taryba, nusprendėme, kad reikėtų papildyti tą straipsnį tie, tomis dviem savokomis autoriai ir kiti susiję kūrybinės pramonės veikiai. Toliau dėl domenų apsaugos tarybos, tarybos diskus, diskusijos su taryba, taip pat apie tai kalbėti antras straipsnis, tai būtų atitinkami teisės aktai. Uh, Galbūt atrodo, kad kažkas kartojasi, tačiau vis tik tai svarbiausia pabrėžti tai, kas yra svarbiausi dalykai. Dar vienas dalykas, vėlgi taryboje, kas dar svarstoma, tai yra 2.1f straipsnis atsiekimo sistemos ir e, suklastotų gaminių atsiekimo sistemos. Ačiū. Norinčių kalbėti nematau. Diskusija, manau, turės toliau tęsti su šešiais pranešėjais. Pakeitimų teikimo terminas gruodžio 1 diena 12 val. Niekas neprieštarauja, tuomet e, taip ir nusprendžiame. Kolega Engstram prašė žodžio, atsiprašau, nepastebėjau jūsų. As, as, uh, I'm sure, I'm sure know, I, I... Ačiū. Kaip visi žinote, aš skeptiškai vertinu šios observatorijos įkūrimą. Tokios nuomonės laikiausi nuo pat pradžių, nes aš manau, kad tai tiesiog taps propagandos institucija, kuri surinkinės tam tikrus daiktus iš suinteresuotų šalių, sugalvos tam tikrus skaičius statistiką ir paskui skleis propagandą. Tačiau, jeigu paaiškės, kad aš klystu ir jeigu tas centras iš tikrųjų rinks gerus duomenis, mokslinius duomenis, tai tuomet tai gali pasiteisinti, tai gali būti visai gera mintis. Žinau, kad dauguma pritars šiam centrui, šiam pasiūlymui, tad tebūnie. Vis dėlto, e, turiu pasakyti, kad perskaitęs dokumentus ir pasiūlymus dėl pakeitimų, manau, kad iš esmės pakeitimai yra geri, Jie įneša daugiau aiškumo, daugiau griežtumo. Tad bendrai turiu pasakyti, kad man visai patinka pranešėjo parengtas dokumentas ir aš tikrai nekantraudamas lauksiu būsimų diskusijų. Ačiū. Ponas Masek. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Na, panašu, kad pasieksime vienbalsio rezultato. Puiku. Pataisų teikimo terminas taip pat baigėsi gruodžio 1 dieną 12 val. Dabar Kajanas Volis pranešimas. Veroma 2, prašau. Ačiū pirmininkė. Kolegos, turbūt prisimena, kad šis klausimas yra susijęs su tam tikras spraga, kuri liko Roma 2 dėl teisės taikytinos nesutartiniams santykiams. Iš esmės tai yra susiję su tam tikrais atvejais, kai yra pažeidžiama kai yra įžeidžiamas asmuo, kalbam apie tokius atvejus, tokias bylas, Tikrai šią temą jau renkta daug dokumentų, daug pastabų išsakyta. Norėčiau pakomentuoti kai kurias pastabas. Taip pat priminsiu, kad visai nesnai buvo patvirtinta didelė studija, kurią užsakė komisija. Tačiau visa šis rytis labai sparčiai juda į priekį, viskas keičiasi, tai yra labai sudėtingas rytis, atsiranda naujos žiniasklaidos priemonės, nauja terpė, kuri taip pat turi būti aptarta. Tačiau galima sakyti, kad na, mane išprovokavo arba pastumėjo mane e, pateikti paskutinį galutinį pranešimo pasiūlymą, variantą. Ir prie to daug prisidėjo visai nesenai nagrinėta teisingumo teisme byla, uh, e, e, e-date advertising byla, Ji remiasi šievo bylos pagrindu dėl jurisdikcijos, tai taip pat yra susijęs su kitom šmeišto bylom. Teismas išdėstė e, savo atsakymą į klausimus ir panašu, kad teismo nuomonė yra labai panaši ir į mūsų pasvarstymus. Taigi, tai man suteikia daugiau stiprybės pateikti šį pasiūlymą. Priminsiu, kad šis pasiūlymas yra sudarytas iš trijų skyrių. Vienas skyrius apie kolizijos taisyklės, būtent e-date advertising bylą. Ir taip pat yra pateikiamas teismo sprendimas kaip priedas prie pasiūlymo. Ir paskutinėme darbinėme dokumente tai jau buvo minėta, buvo konsultuojamasi įvairiuose tinklalapiuose dėl šio sprendimo ir bylos. Iš esmės, taikytina teisė yra ta teisė, kuri įprastai būtų teisė, taikytina teisė to asmens, kuris taiko teisės gynimo priemonės arba siekia jas pritaikyti. Aišku, jis gali pasirinkti tą taikytiną teisę, pasirinkti kitą bylos nagrinėjimo vietą, pavyzdžiui, tačiau ta teisė turi būti jurisdikcijos tam tikros teisė ir taip pat reikia atsižvelgti į žmogaus teisę pateikti atsakymus. Man atrodo, kad tai yra subalansuota nuomonė, pozicija ir tą patį mano ir teismas dėl jurisdikcijos. Ir tikrai svarbu, kad mes nepamestumėm šių pastabų, nes tai labai svarbu ir Bruselis vienas kontekste. Toliau pereisiu prie kitos pastabos. Akivaizdu, kad visose tokiose bylose yra paliešimas labai jautrus klausimas, labai jautrus aspektas. Tai yra viešoji politika įvairiose valstybėse narėse, taip pat kartais tai liečia ir konstitucinius klausimus. Kalbu apie teisių pusiausvyrą. Tai yra a, žiniasklaidos laisvės informacijos skelbimo laisvės ir asmens, asmenų teisės pusiausvyrą. Taigi, kaip išlaikyti tą pusiausvyrą tarp šių dviejų teisių, dabar tai paliekama nacionalinių teismų kompetencijai. Tačiau, galima sakyti, kad ir šioje srityje matome, jog bando į šią sritį verštis europizavimo tam tikras e, principas, turime e, konvenciją dėl žmogaus teisių ir kartais e, tas pusiausviros ieškojimas tampa galbūt per daug nuspalvintas europinėmis spalvomis. Vienai par kitaip reikėtų nepamiršti subsidiarumo principo. Ir būtent todėl uh, Mes negalime siūlyti tam tikro režimo, e, kuris kištusi į itin jautres rytis arba pažeistų tą subsidiarumo principą. Taigi pranešime apie tai irgi yra užsimenama ir reikėtų turbūt apie tai daugiau padiskutuoti. Dar viena pastaba. Akivaizdu, kad didžiausia problema, kurią beje minėjo ir Aleksandras, yra susijusi ir su kolektyvinėmis teisės gydimo priemonėmis. Ir konkrečiau aš kalbu apie kaštus teisės, teisinių proceso mm, kaštus Anglijoje ir Velse, pavyzdžiui, net yra sakoma, kad mūsų šalyje susikūrė toks fenomenas kaip tam tikras bilinėjimosi turizmas ir tai be abejo labai turi didžiulę neigiamą įtaką išraiškos laisviai, kitom teisėm. Sakoma, kad labai dažnai žmonės tiesiog bijo išpūstų per daug didelių kaštų ir jie atsitraukia, jie atsisako bilinėjimuose. Tuo pat metu matom, kad atsiranda nauja socialinė žiniasklaida ir aš netgi sakyčiau, kad, na, paprasti žmonės susiduria su e, dažnesnėm šmeišto problemom. E, taigi matome, kad labai dažnai net tik žymus matomi žmonės yra šmeižiami, bet ir paprasti žmonės. Tai reiškia, kad reikia vienodai visiems sudaryti teisės gynimo priemonės. Kasgi vyksta Anglijoje ir Velse, mes bandome spręsti šias problemas, taip pat bandome prie to prisidėti ir čia e, per tarpininkavimą, per alternatyvų ginčių sprendimo būdų ieškojimą. Ir manau labai svarbu padėti ieškoti tos tam tikros organizacijos arba kažkokios galimybės e, spręsti ypač tarp valstybinio pobūdžio ginčius, e, rasti būdą kažkaip tai spręsti ginčius ir reikia turbūt kurti ir naują jurisprudenciją. Taigi pasiūlymą tą linkmę ir matote, jis yra pateiktas. Priešingų atveju, jei neieškosim tų naujų sprendimų, mes tikrai neišvengsime tų didžiulių kaštų, kurie egzistuoja kai kuriuose šalise. Ir mums taip pat nepavyks padėti eiliniams, paprastiems žmonėms, bylų šalims, kurie tikrai na, laukia kažkokio sprendimo ir kurie yra pažeidžiami, labiau pažeidžiami ir labiau gali nukentėti nuo tos naujos socialinės žiniasklaidos. Taigi, trys pasiūlymai. Visų pirma, aiškios taisyklės, taip pat reikia daugiau aiškumo siekiant tos pusiausvėros tarp nacionalinių priemonių ir europinių, bei pasiūlymas dėl europinės tam tikros institucijos šioje srityje. Ačiū. Wortmeldungen dazu sehe ich im Augenblick nicht. Das ist ja auch schon. Labai ačiū, daugiau nematau norinčių kalbėti. Tai manęs nestebina, jau daug kartų šis klausimas buvo svarstytas. Pataisų teikimo terminas baigėsi gruodžio 1 dieną, 12 val. Dabar e, kolegos Bodu pranešimas dėl ES įmonių valdymo sistemos. Parašiau jums žodis, kolega Bodu. I would like to briefly present my opinion on how corporate governance. Labai trumpai norėčiau pasakyti nuomonę dėl um, Europos įmonių valdymo ir kaip jį būtų galima pagerinti. Manau, kad um, šios taisyklės neturi nieko bendro su krize. Aišku, kol nekalbam apie finansinės institucijas, ši priemonė turi būti taikoma visoms uh, įmonėms, kurios yra kotiruojamos biržų sąrašuose ir uh, nežiūrint kokio jos yra dydžio, jos turi laikytis tam tikrų įmonių valdymo reikalavimų. Tai neturi būti taikoma mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes aš manau, kad joms reikia lankstumo. Dabar dėl direktorių valdybų bendrai turi būti aiškus atskirimas tarp valdybos pirmininko pareigų ir vyriausiojo vykdomojo pareigūno. Ta sprendimą turi priimti akcininkų susirinkimas. Valdyboje turi dirbti nepriklausomi asmenys, kurie turėtų tinkamus įgūdžius, patirtį, išsilavinimą ir ta sudėtis turi būti pritaikyta prie įmonės veiklos sudėtingumo Ir aišku, tai jau yra pirmininko atsakomybė užtikrinti, kad valdyboje būtų asmenys sutinkamais įgūdžiais ir patirtimi. Aš pasakau už tai, už tai kad būtų pakankamai moterų o, valdybose, tačiau reikėtų lankščias kvotas numatyti, o ne privalomus reikalavimus. Be to valdyboms reikia numatyti tinkamą laiką savo pareigoms vykdyti. Manau, kad negalima taikyti taisyklių, kurios būtų vienodos visiems, nes išvelgiant į specifiką. Man atrodo, atrodo, kad čia mm, individualių pagrindų kiekviena įmonė gali nusistatyti, kiek laiko dirbtų direktoriai. Dabar dėl išorės įvertinimo. Man atrodo, kad tai būtų naudinga priemonė įvertinti, kiek įmonės valdymo praktika yra efektyvi. Tačiau tos taisyklės neturi būti privalomos. Atlyginimų atskleidimo politika metinės ataskaitos taip pat turi būti skatinamos priemonės. Tai turėtų, aišku, tvirtinti su akcininkų susirinkimas. Tačiau, kai eina kalba apie vykdomųjų ir nevykdomųjų direktorių atlyginimą, tai gali būti asmens duomenų pažeidimas, nebent atitinkamas asmuo sutiktų, kad tokie duomenys būtų atskleidžiami. Taip pat dėl um, įmonės strategijos peržiūros, uh, ypač kai eina kalba apie įmonės požiūrį ir riziką, uh, visa tai turi būti pateikta suprantamai akcininkams. Dabar dėl akcininkų. Aš manau, kad uh, akcininkai, jų dalyvavimas įmonės veikloje turi būti stiprinami, sustiprinant jų vaidmenį, tačiau Aišku, tai turi būti pasirinkimo teisė, o ne privaloma pareiga. Labai svarbu užtikrinti vienodą visų akcininkų traktavimą. Visi akcininkai, ar tai būtų instituciniai ar ne, turi turėti teisę gauti tokią pačią informaciją iš įmonės, nežiūrint, koks būtų jų indėlis įmonėje. Instituciniai investuotojai turi taip pat pagrindinę te, esminę teisę apginti kitus investuotojus ir jų pareiga yra prižiūrėti, kad tas vadybininkas, kuris yra paskirtas, laikytųsi visos politikos dėl priekybos, informacijos dėl išlaidų, dėl to, kiek turtas yra panaudotas, kokie, kokios yra investicijos. E, taigi reikalinga, kad būtų visiška visiškas skaidrumas finansų srityje. Ir institucijų investuotojai, aš manau, turėtų turėti galimybę nuspręsti, kokia turėtų būti jau visa paskatų struktūra, kai eina kalba apie turto valdytojus ir jų pareigas. Interesų konfliktas, ypač jeigu jis yra potencialus, jis turi būti atskleistas iš, iš anksto ir, aišku, es lygmenių reikalingos apsaugos priemonės. Um, taip pat jeigu yra galimybių, reikia galvoti apie o, o, automatinio balsavimo sistemų įvedimą privaloma, kad būtų galima paskatinti akcininkus e, labiau dalyvauti įmonės veikloje. Dėl pagrindinių kliūčių akcininkams bendradarbiauti, aš manau, kad tie, kas bals, turi galimybę patarti dėl balsavimo ir balsavimo pagal įgaliojimus. Aišku, visų pirma, reikia galvoti čia apie interesų konfliktą, kad jo nebūtų. Tad labai svarbu, aišku, užtikrinti skaidrumą interesų konflikto atvejais. Um, tie, kurie teikia um, patarimus dėl balsavimo ir balsavimo pagal įgaliojimus, ypatingai. Um, turit atsakomybę atskleisti visas, visus interesų konflikto atvejus atskleidimo reikalavimai yra labai svarbus, ypač kai eina kalba apie stambes akcijas. Ir įmonių teisės nuostatose visą tai tu, turi būti apibriešta. Ypač galvojant apie tai, kad gal reikėtų vieningų taisyklių dėl balsavimo, balsavimo pagal galiojimus valstybių narių lygmenių galbūt būtų galima nusatyti pagrindinės taisyklės ir po to palikti tai dėryboms tarp akcininkų. Ir paskutinis dalykas – turi būti taikomas principas, kad reikia arba laikytis taisyklių, arba paaiškinti, kodėl tų taisyklių nesilaikoma. Jeigu yra elgesio e, kodekso nesilaikoma, turi būti iš karto pateikiami pagrysti paaiškinimai, kodėl buvo jų nesilaikyta. Ir tai turi būti viešai atskleista. Um, dabar labai tikėsiuos kolegų nuomonių, ypač šešėlinių pranešėjų. Ačiū. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich zunächst Frau Kollegin Reh. Labai ačiū. Pirmiausiai kolegė Regner, po to kiti kolegos, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gaila, ponė Bodu, kad e, turiu pristatyti visiškai priešingai jūsų koncepcijai poziciją. Raudonų siūlų per jūsų e, pasiūlymą drėkėsi E, savanoriškumo principas. Krizės akivaizdoje matome, kad e, būtent e, šioje srityje turėtume elgtis geriau ir kitaip. Mm. Laikymosi arba paaiškinimo sistema. Savo patirtimi remdamas galėčiau pasakyti, kad tokia sistema visiškai neveikia. Minėjote moteris suteikiant joms svarbesnį vaidmenį. Tai yra gražus pasiūlymas, tačiau Austrijoje moterų dalis įvairiose įmonių valdymo struktūrose yra tikrai nedidelis, apie 8 procentus siekia. Ir moterų organizacijos į mane dėl to dažnai kreipiasi. todėl e, šie elementai dabar juos pristatysiu, apie kurias reikia kalbėti, kalbant apie įmonių valdymą. E, savanoriškumo sistema nepasiteisino. Įsipareigojimas asmeninis yra geras dalykas, tačiau to nepakanka, reikia minimalių standartų ir daugiau privalomų taisyklių dėl akcininkų. Pritariu jūsų požiūriui, tačiau vien akcininkai negali, atskiri akcininkai negali visko nu, nulemti, tą gali padaryti jų visuma. E, Pastarosiamis dienomis buvau sustikusi su įvairių įmonių atstovais ir išaiškėjo, kad ekonominiu požiūriu sėkmingiausiai veikia tvariai savo verslą tvarkančios įmonės, nesivadovaujančios trumpa laikiu požiūriu ir trumpalaikiais e, akcininkų interesais. Man labai svarbu, kad jūs e, šią nuostatą įtrauktumėte į savo e, pasiūlymą, į savo pranešimą. Minėjote išorinį vertinimą ir kombinacija tarp iš išorės atliekamo ir vidaus vertinimo atlyginimų politika šiame kontekste, manau, bent jau turėtų būti minima. Dar vienas aspektas man labai svarbus, turint omenyje, kad Europoje veikia skirtingos sistemos, reikėtų bent jau nuorodą patalpinti į dualinę sistemą, komunistinę sistemą. Ačiū, kolegė Tain dabar. Palankiai vertinu kolegos bodų pranešimą. Norėčiau tačiau ir keletą pastabų išsakyti. kolegė Regner minėjo monistinę ir dualinę sistemą, tačiau dėl už tai, kad jos neminimos yra atsakingas nepranešėjas, o komisija nes komisija yra e, valdyba, priežiūros taryba yra apibrėžusi jos struktūrą. Ir pasirinkti terminai, pavyzdžiui, e, nevadovaujantis administracinės tarybos narys reiškia E, stebėtojų tarybos narį dualinėje sistemoje. Taigi šis pranešimas yra paremtas monistinės e, sistemos principais ir aš negaliu teikti labai daug pakeitimų, nes aš manau, kad reiktų pasirinkti kitokią koncepciją. Ta priekaištą išsakau komisijai, o ne pranešėjai turė, būtume turėję čia aiškiai atskirti ir patalpinti e, arba renkti aiškius pranešimus e, dėl įmonių valdymo monistinėje sistemoje ir dualinėje sistemoje, nes dabar pasirinkta koncepcija apverčia aukštinkojomis Vokietijoje ir Austrijoje veikiančią tvarką. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad e, mūsų šalyje akcininkus renkia stebėtojų tarybos nariai <clears throat> o ne siūlomi administracijos. Ir negalime dabar sujaukti visos sistemos, nes nors ES ir esama valstybių su monistinė sistema, turime ir į kitas sistemas atsižvelgti. Taigi komisija pateikdama neteisingai suformuluodama klausimą, e, visą procesą nukreipė netinkama linkme, negaliu teikti pasiūlymų ir e, kvestionuojančių, kuriuose būtų kvestionuojama monistinė sistema, taigi čia susidurėme su dideliu, didelė problema dėl atlyginimų politikos, pritariu poniai Regner, kai kuriuose valstybėse narėse E, įstatymų numatoma atskleisti informaciją apie e, stebėtojų tarybos narių atlyginimus. Mano šalyje tokia tvarka galioja ir čia nereikėtų kištis į galiojančius teisės aktus arba bandyti priversti valstybės narės juos keistis. Tai yra pranešimas savo iniciatyva, tačiau noriu iš anksto atkreipti dėmesį į tai, kad valstybės narės, kurios yra žymiai toliau pažengusios, nes juose jau yra patvirtinti teisės aktai, atitinkam neturėtų būti verčiamos e, pakeisti savo galiojančią teisinę tvarką dėl atlyginimų politikos pageidaučiau, kad e, būtų e, minimi iki šiol Europos lygmenių patvirtinti teisės e, aktai. Aš anksčiau rengiau pranešimą dėl įmonių valdymo, e, dėl finansinių įmonių valdymo CE3 direktyva, taip pat joje esama atitinkamų nuostatų, jas būtų galima paminėti. Trečiasis punktas dėl elektroninio balsavimo akcininkų susirinkimuose privaloma tvarka. Mm, nežinau, žinau profesinę praeitį pranešėjo, tačiau noriu kreipti dėmesį tai, kad esame labai nedidelių akcinių bendrovių su nedideliu skaičiumi akcininkų, kurie e, kurio akcininkų susirinkimai e, rengiami kažkokiose e, kamarėlėse, ten juose dalyvauja 20-30 žmonių, esu pati tokiame dalyvavusi susirinkime Ir e, manau, kad tikrai negalime iš tokių akcininkų susirinkimų reikalauti, kad e, jie <clears throat> privaloma tvarka balsuotų elektroniniu būdu. Manau, kad reikėtų numatyti tam tikrą akcininkų, skaičiaus, e, akcininkų skaičių ir taikyti šį reikalavimą stambioms akcinėms bendrovėms, pavyzdžiui, bankams arba panašioms. Ir nedidelį akcininkų skaičių turinčioms bendrovėms šis reikalavimas turėtų nebūti taikomas, nes kitai būtų labai jokinga. Dėl e, principo, e, dėl <clears throat> laisvanoriškumo principo ir prisimamų e, asmeninių įsipareigojimų ir skirtumo tarp biržoje katiruojamų įmonių ir kitų įmonių, dėl finansinių institucijų mes esame parengę atitinkamą įmonių valdymo e, pranešimą. Jame numatoma labai e, daug privalomų taisyklių, taip pat ir dėl moterų e, atstovavimo. Tačiau šiuo atveju <clears throat> manau, kad mažos bendrovės arba mažos už, uždaros akcinės bendrovės e, neturėtų būti verčiamos vadovautis kitokiais principais nei savarankiškumo ir e, savanoriškai prisimamo įsipareigojimo. Taigi čia turėtume nubrėžti aiškę skiriamąją ribą ir įvardinti, kokio tipo ar dydžio bendrovės mes čia turime omenyje. Aš taip pat manau, kad e, ir e, sprendimas rinkti atskirus pranešimus dėl įmonių valdymo e, buvo priimtas teisingai, nes vienaip reikia valdyti didelės įmonės, kitaip mažas. Ačiū, dabar žodis pranešėjo, po to baigsime šią diskusiją. Kolega, buvo du jums žodis.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 nepamiršti abiejų sistemų skirtumą. Dėl elektroninio balsavimo nuo pradžių aiškiai sakiau, kad esu įsitikinęs, jog šis reikalavimas turėtų būti taikomas tik biržoje kotiruojamams stambioms bendrovėms turinčioms tūkstančius darbuotojų ir akcininkų arba bendrovėms, kurios e, patiria sisteminę riziką. <clears throat> Jokių būdų šis reglamentas nebūtų taik, neturi būti taikomas e, mažoms vidutinėms įmonėms, tačiau manau, kad dar turėsime diskutuoti tarpusavį ir ieškoti kompromisinių sprendimų. Iš tiesų buvo parengtas kitas pranešimas dėl finansinių institucijų E, valdymo e, ir šis pranešimas yra skiriamas kitoms institucijoms. Ačiū kolegai Bodu, pataisų teikimo terminas baigėsi gruodžio 1 dieną 12 val. Dabar balsuosime, o po to svarstysime. Regner ir e, Odenberg pranešimus vėluojame jau pusę valandos ir dabar iš mūsų balsavimo sąrašo teikiu balsuoti savo pranešimą dėl e, e, mažų įmonių. E, galiu trumpai tik pasakyti, kad su taryba šio klausimo yra susitarta per antrąjį svarstymą. Manau, kad atsižvelgiant į mūsų išeitinę padėtį, tai buvo didžiausias įmanomas pasiekti rezultatus. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Lenkijai už pastangas ir manau, kad Šiame e, rezultate atsispindi Brybos komisijos <clears throat> ir parlamento posėdis, e, po, požiūris, jis e, yra visiems priimtinas, taip pat ir frakcijos jam pritarė, noriu paklausti, ar galim balsuoti dėl viso pranešimo iš karto, niekas neprieštarauja, taip ir darysime. Šau kelti rankas tų, kurie pritarė pranešimui su pateiktais pakeitimais. Kas prieš susilaikė pritarta. Labai ačiū. Dabar balsuokime dėl kolegos Lechnerio pranešimo. Kolega Lechneris norėtų tarti keletą žodžių trumpai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pranešimas susijęs su. Uh, pirmininkams Lenkijos pageidavimais iš esmės pakeisti tekstą, e, ypač pasiūlymus dėl deleguotų aktų, kuriuos mes įtraukėme į vieną pastraipą, dėl to viskas pasikeitė. Dėkoju ponė Regner už tai, kad jį padėjo ištaisyti vieną klaidą, nes e, per pastarasis diskusijas E, jį minėjo duomenų apsaugos tarnyba, aš pasakiau, kad kitoje vietoje ji yra minima, po to aš patikrinau ir pamačiau, kad ši tarnyba nėra minima, taigi šią klaidą ištaisiau, tokia būtų, tokios būtų smulkmenos susijusių formuluotėmis, taip pat ir su vertimais į vieną ar į kitą pusę e, dėl, e, dėl dėl simo, dėl Mm. nederamo dėlsimo. E, čia reikėtų dar pažiūrėti, kaip yra verčiama į vieną ar kitą kalbą. Dėl registravimo datos e, mm, ir būtinybės e, skelbti bendrovių įtraukimo į registrą datos, aš manau, kad tai nėra būtina, kolegės kai kurios mano, kad reikia tą daryti, dėl to galėsime balsuoti kalbant apie terminus e, susijusius su deleguotais ir gyvenimais teisės aktais, nuo 2 iki 3 mėnesių terminą siūloma e, prailginti, e, tačiau tik viename straipsnė tai yra minima ir dėl to reikėtų balsuoti tik vieną kartą, tačiau ponė Regner nenorėjo atsimti savo pasiūlymų, todėl reikėtų balsuoti kelis kartus, aš būčiau dėkingas, jeigu jie atsijimtų. Pirmininkas, gerai pradėkime nuo 13 pakeitimo. Pirmajam straipsniui, kaip įprasta, noriu e, balsuoti už, prašau kelti rankas, <clears throat> kas prieš. Taigi pritarta. 14 pakeitimas, kas už, prieš. <clears throat> Pritarta. 15 Pranešėjo pakeitimas už. Kas už 15 pranešėjo pakeitimą. Prašau kelti rankas. Kas prieš? Daugiau balsavo už, pritarta. Dabar peršoksiu kelis pakeitimus, 16 atsimtas, 17 pakeitimas, kas už, prašau kelti rankas prieš pritarta 18. Kai balsuoti tik dėl pirmosios dalies, nes antra dalis yra atsimta, kas už pirmąją dalį. Prieš. Pritarta. 19. Antroji dalis taip pat yra atsimta. Kas už? Prieš. Taip pat pritarta 20 už. Prieš. Taip pat pritarta 21 už. Prieš. Taip pat pritarta 21 už. Pirmininkas atsiprašo. 22. Taip, žinoma. Už prieš pritartą. 23 už prieš pritarta. 24 dabar už prieš pritarta. 25 su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė pritarta 27 ekon pakeitimas už, prieš susilaikė atmestą. 26 <clears throat> pranešėjo, kas už, prieš, pritarta. Dabar 27 pranešėjo, kas už, prieš, taip pat pritarta. 28 pranešėjo, už, prieš, pritarta. 29 pranešėjo, už, prieš, pritarta. 30 pranešėjo, už, prieš pritarta 31 už, prieš pritarta 32 už, prieš pritarta 33 už, prieš pritarta ekon komiteto pirmasis už, prieš pritarta antrasis ekon už, prieš pritarta 3 ekon už prieš atmestą. Ketvirtasis ekon už prieš atmestą. Penktasis ekon už prieš atmestą. Šeštasis ekon už prieš atmestą. 34 Reignerkas už prieš pritartą. 7 ekonas už prieš atmestą. Pirmasis pranešėjo už prieš pritartą. Penktasis Regner už prieš pritartą. Devintasis Ekon už prieš atmestą. Antrasis pranešėjo už prieš pritartą. 36 Regner už prieš pritartą pritarta, tai trečiasis pranešėjo už, prieš, pritarta, dešimtasis ekon už, prieš, pritarta, ketvirtasis pranešėjo už, prieš, pritarta, vienuoliktasis ekon už, prieš, atmesta, penktasis pranešėjo už su lingvistiniais techniniais pakeitimais už, nežinau, ar apskritai turime dėl to balsuoti, jo turime, taigi kas už penktai prieš susilaiko pritarta, šeštasis kas už, prieš pritarta, septintasis už prieš pritarta, aštuntasis taip pat e, yra lingvistinė versija už prieš pritarta 13 už prieš atmestą, 9 už prieš pritarta, 10 už prieš pritarta, 14 už prieš pritarta. Vienuoliktasis už, prieš taip pat pritarta, dvyliktasis už prieš pritarta, balsuojame dėl e, bendrų įgaliojimų suteikimų pranešėjų už prieš pritartą. Linkime sėkmės darybose. Ačiū. Dabar patentų tema balsuosime vieną dėl visko kartu. Vakar e, apie viską jau diskutavome. Kas už įgaliojimų sutikimą, prašau kelti rankas, kas prieš. Trys, kas susilaiko. Trys. Prieš niekas nesusilaikė, dauguma balsų pritarta. Dabar turime svarstyti e, laišką dėl e, puzol peticijos ir kas nors prieštarauja. Niekas pritarėme, toks pats laiškas peticija Ešbruk byloje. Už prieš susilaikė pritarta, dėl teisinio pagrindo dabar pereikime. Kolega Lechner nori kalbėti, ne kolega Maštalka. Kas? pristatys taip, kolega Maštalka yra nuomonės referentas. Prašau. Minulého zasedání. Ačiū, labai trumpai. Pastarai kartą svarstėme šį klausimą, padėtis nepasikeitė, mūsų teisinė tarnyba ar rekomenduoja remtis 979, o kitas pasiūlymas buvo 53. Aš pritariu teisės tarnybos nuostatai dėl 79 straipsnio. Galime dabar balsuoti dėl abiejų pasiūlymų ir galime balsuoti kartu. Neprieštaraujate. Kas už, prašau, kelti rankas, kas prieš, susilaikę Abiem atvejais e, vienas e, susilaikęs, taigi pritarėme šiam pasiūlymui dėl abiejų atvejų. Dabar e, yra įvairūs kiti pasiūlymai dėl dvigubo korpuso tanklaivių, ar kas nors prieštarauja, susilaiko pritarė. Tarp tinklinis ryšys nauja redakcija taip pat, kas už prieš, prašau kelti rankas, niekas nesusilaiko pritarta. Taip pat kitas klausimas jis pavojingomis medžiagomis, cheminėmis už prieš susilaikę taip pat pritarta, tiek būtų balsavimu. E, kolega Rapkai prašo žodžio, prašau. Vieną prašymą turėčiau. Noriu grįžti dėl, prie balsavimo dėl teisinio pagrindo per uh, e, pastarai <clears throat> posėdį buvo vienas iš tų, kurie prašė nukelti šio klausimo e, svarstymą. Dabar jau nusprendėme taip, kaip nusprendėme balsuodami. Nes manęs netenkino e, teisinės tarnybos e, pateikta informacija, nors ji buvo pakankamai aiški, tačiau tai yra kitas dalykas. Socialinių reikalų komitetas e, pateikė tokį pageidavimą. Turime įsvarstyti. Žinau, kad dabar jau E, socialinių reikalų komiteto koordinatoriai e, pakeitė nuomonę ir e, laiko šį klausimą netokiu svarbiu. Prašau E, atkreipti dėmesį kitų komitetų pirmininkų į tai, kad tokių nesąmonių jie daugiau nedarytų, nes e, jeigu jau pakeičia savo nuomonę, tai laiku turi kitiems ir mums pranešti, kad jau nesvarstytume to dalyko, nes tai paprasčiausiai nervina. Aš paskalbėsiu su kolegė Beres šio klausimu, galėčiau net jai laišką parašyti, jeigu uh, to pageidautum. Manau, kad parašysiu laišką, tai būtų paprasčiau. Dabar uh, grįžkime prie prastos darbo tvarkės. E, tai yra ponis Regner pranešimas dėl tiesiekuros rezoliucijos 14 direktyvos susijusios su nacionaliniu bendrovių buveinės perkelimu į kitas valstybės narės. 27 darbo tvarkės punktas. Nenorėčiau dabar svarstyti tų perkelimų priežasčių, jas jau išsamei aptarėme. Norėčiau e, dabar pasvarstyti pakeitimus, kuriuose kalbama apie patiriamas problemas perkeliant būstinės į kitą valstybę. Dažniausiai E, turime omenyje visiškai naujas įmonės e, įsikūrimas kitoje valstybėje narėje, visiškai nutraukus veiklą ankstesnėje valstybėje narėje. Bendrovių teisės atžvilgių dabar ES esame patekę į tokią padėtį, kuri švelniai tariant yra labai e, priešiška vidaus rinkos principams siekiame pasinaudoti krizės sąlygomis bendrosios rinkos teikiamais privalumais įmonėms, siekiant padidinti ūkio augimą, tačiau šią direktyvą neturėtume siekti sukurti aplinkos, kurioje nacionalinės bendrovės galėtų šokinėti iš vienos valstybės į kitą labai lengvai ir dėl to prasidėtų teisinių sistemų tarpusavio konkurencija. Tokio tikslo mes nesiekime, siekime tik tai užtikrinti bendrovėms ir įmonėms galimybę įsikurti valstybėse narėse. Aš noriu tą konstatuoti, nes krizės sąlygomis turime būti labai atidus, nes kai kurie dalykai, kuriuos vertiname prieš kurį laiką vienaip, dabar turi būti vertinami kitaip. Noriu paminėti iš karto <clears throat> tai, kad e, bendrovėms persikeliant iš vienos valstybės į kitą nebūtų jos viliojamos į tas šalis, kuriuose yra e, taikomos lankščiausios mokesčių sistemos. Viena vertus patiriame didelių sunkumų susijusių su bendrovių būstinėmis ir vienos bendrovės principų kadangi e, atskirose valstybėse yra taikoma skirtinga tvarka. Ir aš šiandien noriu e, diskutuoti teorinių dalykų, noriu aptarti praktinės problemas. Mes e, praktinės problemas susijusios su įmonių įsisteigimu vienoje šalyje ir jų būstinių perkelimu į kitą valstybę kad čia komisija turėtų imtis darbo siekdama užkirsti kelią ideologiniams ginčiams. Klausimas yra, kaip turime išspręsti su būstinėmis susijusius aspektus ir e, su darbuotojų dalyvavimu įmonių valdyme. Kaip jau dėmesį šį klausimą dėl to, kad mm, Esu iš tos šalies, kuri mokesčių mokėjimo požiūriu didelę reikšmę skiria e, įmonės administraciniai būstiniai. Jeigu mes e, dabar e, remsimės principu, kad įstatose nurodyta būstinė yra pati svarbiausia, tai <clears throat> tuomet pagal Austrijos teisę ir kitų valstybių teisės įmonė mokėtų mokesčius tai valstybei, kurioje vykdo savo veiklą, o e, įsisteigimo valstybei neturėtų e, arba jos atžvilgių vykdytų visus kitus savo įsipareigomus. Todėl perkeliant įmonės iš vienos valstybės į kitą mokesčių požiūrių reikia užtikrinti pusiausvyrą. Pradėsiu iš karto komentuoti pakeitimų pasiūlymus. Čia E, matome e, labai kraštutinius e, pasiūlymus. Aš pageidaučiau, nors žinau, kad dėliame pasaulyje negyvename, pasirinkti svarbiausių kriterijumi administracinę įmonės būstinę. Tai yra būstinė toje šalyje, kurioje vykdoma įmonės veikla kaip atskaitos tašką. Kitais atvejais tikiuosi, kad susitikime su šešėliniais pranešėjais galėsime tai atitinkamai aptarti, <clears throat> kad esama galimybės pasiekti kompromisu, pavyzdžiui, remiantis nacionalinės teisės e, nuostatomis remtis, tiksliau remtis visais teisės nuostatomis ir e, administracinę būstinę e, perkelti iš vienos valstybės į kitą, jeigu dvi šalis tarpusavėje susitartų, čia žvelgiant į atitinkamas teisės normas e, steigimosi šalyje ir šalyje, į kurią yra persikeliama. Manau, kad atsižvelgdami į dabartinės aplinkybės ir kitus komisijos siekiamus tikslus susijusius su bendrovių teisės kūrimu, atitinkamų direktyvų rengimu. Turime pasakyti, kad e, Austrija ir Vokietija, kalbant apie e, galimybę sukurti Europinę privatinę bendrovę, siūlė pasirinkti kaip įmanoma realesnį tikroviškesnį požiūrį. Kitas aspektas, į kurį noriu kreipti ypatingą dėmesį, tai yra darbuotojų dalyvavimas įmonių valdyme. Noriu iš anksto pasakyti, kad turime konstruktyvę užimtumo komiteto nuomonę šiuo klausimu, kurioje e, e, pateikiama nuoroda į Europinės bendrovės nuostatas dėl uh, E, darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme, galbūt tai yra kontrargumentas lyginant su įmonių e, sujungimo e, direktyva, tačiau noriu pateikti tai kaip svarbu argumentą dėl to, kad aplinkybės yra skirtingos, ką turiu omenyje. Įmonės sujungiant tarp valstybių migruojančios įmonės yra likviduojamos formaliai, o tai nereiškia būstinės perkelimo. Tai reiškia, kad e, naujoje valstybėje įsikūrė nauja bendrovė ir e, <clears throat> įsikūrė naujas bendrovės, e, nauja bendrovės rūšis atsiranda e, remiantis šiomis teisinėmis nuostatomis. E, ir tai atitiktų įmonės steigimą, ją iš esmės performuojant. Todėl reikia atsižvelgti tiek į politinės aplinkybės diskutuojant būstinių perkelimą, tiek į faktinius argumentus. Yeah. Taigi ačiū uždėmesi, atsiprašau, kad e, taip išsamei kalbėjau. Ačiū kolegė Regner, būdamas šešėlinių pranešėjų savo frakcijos vardu. Pats save įtraukiau kalbėtojų sąrašą, manau, kad e, turėtume siekti plataus masto sutarimo ir ieškoti primtinų kompromisų. Manau, kad iš esmės tai turėtų būti įmanoma. 14 bendrau teisės direktyvos varstame per pastarę kadenciją E, teisėkuros pranešimą rengiam, aš buvau pranešėjęs e, šią temą ir rengiant tą pranešimą e, buvo tam tikrų skirtumų lyginant su tuo, ką jūs dabar siūlote, ypač dėl būstinės teorijos ir darbuotojų dalyvavo, dalyvavimo įmonės valdyme. Manau, kad 14 direktyva tikrai yra laikytina teisinė spraga teisingumo teismas yra prieimęs tam tikrus e, sprendimus, jam nebūtų reikėjo to daryti dėl e, būstinių e, perkelimo ir jeigu ta direktyva būtų patvirtinta, tai teisingumo teismo nebūtų reikėję savo sprendimų priimti, jis juos tačiau priėmė, atsižvelgdamas į tai, kad e, teisėkuros institucijos negalėjo ar nenorėjo priimti būtinų sprendimų siekiant užtikrinti e, galimybę laisvai judėti vidaus rinkoje. E, Tai tačiau susiję ir su būstinių teorijos klausimu ir e, dėl to kylančiomis problemomis, nes esama faktų, kurių sunku, ne, sunku nepastebėti. <clears throat> Padėtis taryboje yra daug maž tokia, kad du trešdaliai valstybių numato galimybę atskirti steigimo būstinę ir administracinę būstinę, likusiame trečdalyje tokio skirtumo nedaroma. Todėl manau, kad galiausiai taryboje e, pasiektinas rezultatas turėtų būti toks, e, jog dauguma valstybių priimtų tokį sprendimą, kuris šiuo metu atitinka dabartinę padėtį valstybėse narėse, tačiau dar kol kas nėra konkretaus teisės akto pasiūlymo ir būtų galima pagalvoti apie kompromisinę galimybę e, vadovautis teisingumo teismo sprendimais, kurie buvo priimti e, taip pat e, remiantis nacionalinė teisų. Todėl pirmiausia, komisija turėtų parengti atitinkamą pasiūlymą ir e, tie e, plataus masto ginčiai jau po to prasidėtų e, tiek parlamente, tiek mūsų santykiuose su taryba tiek būtų dėl būstinės teorijos, kitas aspektas susijęs su darbuotojų dalyvavimu įmonių valdyme, nenoriu jums, ne, nenoriu jums prieštarauti, tačiau uh, E, tarp valstybinių įmonių susijungimo direktyvoje, kurios rengime taip padalyvavau kartu su kolega Majeriu. E, esama tik tai nedidelio skirtumo susijusio su darbuotojų dalyvavimu valdyme. Abiejų teisės akto tekstuose siekiama užtikrinti e, tokią galimybę darbuotojams numatomi tam tikris lenkščiai ir sąlygos, esant tarp valstybinėms susijungimams yra numatoma tam tikras didesnis lankstumas, tačiau skirtumas nėra labai didelis. Pagrindinė to priežastis praktinė, anksčiau dalyvau darybose su taryba, pirmininkaujant tuo metu Vokietijai ir, ir darybos dalyvavo Vokietijos darbo ministerijos valstybės sekretorius. Darybos buvo paremtos tuo faktu, kad uh, E, taryboje dėl vienos direktyvos buvo taikymas vienbalsiškumo principas, o dėl e, tarp valstybinio susijungimo buvo galima mm, e, taikyti daugumos sprendimą, vieto teisės ten nebuvo reikėjo sumokėti tam tikrą kainą už tai, kad taryboje būtų pasiekta tam tikra kvalifikuota dauguma, suteiktas atitinkamas garantijos, tai buvo pakankamai sudėtingos dėrybos, siekiant susitarti dėl tų laipsniškų e, pakeitimų, kurie mano įsitikinimu iš esmės nieko nekeičia. Taigi, aš vis laik pasisakau už įmonę e, už darbuotojų dalyvavimą įmonių valdyme, tačiau dabar dėl to kilo tam tikrų problemų. Komisija per pastarą kadenciją atliko poveikio vertinimą ir pasakė, kad mums nereikia 14 direktyvos dėl to, kad tarp valstybinių įmonių susijungimų direktyvą turime. Tačiau jeigu bus neperkeliama iš vienos pusės į kitą, tai reikia, iš vienos valstybės į kitą reikia per, iš naujo steigti įmonės arba įmonės sujungti. Mes tuo tarpu tvirtiname, kad įmonių susijungimas susijęs su didelė biurokratinė našta, nes buvėjai buveinių pakeitimas yra susijęs su tam tikromis papildomomis išlaidomis. Esama tam tikrų ribinių atvejų, kuomet e, tokioje situacijoje konkrečiais atvejais e, žvelgiant iš e, įmonių pusės, įmonės pasirinktų pigesnę galimybę perkelti savo būstinę remiantį susijungimo direktyvą o ne e, būstinių e, direktyva, nes būtent e, tomis aplinkybėmis šis variantas būtų joms priimtiniausias, todėl ši direktyva vėl taptų nereikalinga. Antras dalykas, Europos akcinės bendrovės struktūra yra numatyta ir skirta stambesnėms įmonėms tarp valstybinių susijungimų, e, kaip ir bendrovų būsnų perkelimų direktyvos apima tiek didelės, tiek mažas bendrovės. Atsižvelgiant į tai, turėtume iš tiesų pasvarstyti, koks būtų geriausias sprendimas e, susijęs su šiais e, <clears throat> dviem laipsniškais e, skirtumais. E, aš manau, kad e, su mūsų likščioniais argumentais tai nieko bendro neturi, tai yra tik tai taktinio pobūdžio pasvarstymai. Mums reikia palyginti teisinę padėtį ir situacijas atskirose valstybėse narėse. Manau, kad iki gruodžio mėnesio dar turėsime galimybės taip pat ir su šešėniais pranešėjais padiskutuoti. Dabar kolegė Taimo, po to kolega Bulio. Prašau anknüpfe, was ähm, Herr Lehne eben gesagt hat, dass die Kommission meine, man könne das Ganze mit der Verschmelzung. Ačiū, aš pratęsiu pono Lėnė mintį. Buvo minėta ir įmonių susiliejimo direktyva. Nežinau, ar visi pritars, bet aš manau, kad suliejimai, sujungimai įmonių yra labai sudėtingas procesas ir jiem reikia nustatyti didesnį ribą. Uh, mažų įmonių sujungimas tikrai nėra tinkamas sprendimas, taigi reikia formalių reikalavimų šiais ryčiai. Dar kelios principinės pastabos. Pranešime einama tam tikra kryptimi, na, o pakeitimai panašu, kad eina visai į kitą pusę. Taigi bus labai sunku pasiekti kompromiso. Bet kaip suprantu, yra du kompromisiniai pasiūlymai dėl valstybės, į kurią įmonė persikelia. Ji turi būti kita valstybė nei ta, kurioje yra valdanti būstinė. E, bet manau, kad dėl šio klausimo reikėtų dar palaukti pasižiūrėti, kas bus daugiau siūloma. Na, o antras pasiūlymas, jei gerai supratau, yra dėl tos valstybės, kurioje vykdoma reali ekonominė veikla. Mes, aišku, norime užkirsti kelią bet kokiam piknaudžiavimui. Tai yra ypatingai svarbu, tai yra pabrėžta ir pranešime, tačiau dėje nėra apibrėžiama, kasgi yra tas piknaudžiavimas ir tikrosios ūkinės veiklos aprašymas nėra pakankamas. Reikia išsiaiškinti, ar tikrai toje valstybėje, kurią įmonė persikelia, yra vykdoma ta tikra reali ūkinė veikla. Man atrodo, kad reikėtų sudaryti tam tikrą sąrašą, teigiamą arba neigiamą, ir jame per atskirus punktus apibūdinti E, piknaudžiavimo atvejus toj naujoj valstybei, į kurią yra persikeliama. Tokiu būdu e, galėtumėm e, padėti apibriežti tam tikrą praktiką arba veiklą, kuri nelaikoma piknaudžiavimu. Pavyzdžiui, jeigu nauja įmonė naujoje šalyje pradeda, pradeda dirbti, vykdyti kažkokią veiklą, tai dar nebūtinai reiškia, kad tai yra tikra ūkinė veikla ir kad nėra piknaudžiavimo. Ir kitais atvejais galbūt tai yra normali ūkinė veikla ir visai nepriklauso nuo to, kad bus nebuvo perkelta. Toliau apmokestinimo problemos. Kaip išsiaiškinti, kad veikla tikrai perkelta į kitą valstybę? šį klausimą reikėtų dar atsakyti. Ačiū, ponas Bulon. Na, ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti pranešėjai Regner e, užimtumo klausimais, labai puikiai bendarbiavimą su pranešėja ir šiandien norėjau truputėlį pakalbėti dėl pakeitimų, kuriuos svarstome jūrių komitete. Um, šis direktyvos pasiūlymas e, būtent yra susijęs su vis labiau integruota bendra rinka, taigi reikia galvoti apie judėjimo laisvės gyveninimą, ypač kai kalba apie darbuotojus. Čia, žinoma, tikslas yra toks, kad jeigu įmonės dėl ekonominių kažkokių priežasčių perkelia savo buveinę. E, labai svarbu galvoti, kad tiek darbdaviai, tiek darbuotojai iš to laimėtų įmonės, ypač mažos vidutinės įmonės. Mm, Pat ir kooperatyvinės įmonės, turėtų irgi galimybės, taip pat kaip ir stambesnio kapitalo įmonės pasinaudoti šiomis galimybėmis. Reikia išvengti ir socialinio, ir fina, fiskalinio dempingo be abejo, išvengti um, taip vadinamojo uh, socialinio ar fiskalinio uh, turizmo Ir jūsų pranešime aš matau labai aiškės linijas, kurias mes gynėme užimtumo komitete, būtent, kad darbuotojai taip pat turi būti įtraukti į visą e, įmonės buveinės perkelimo procesą per konsultacijas, kitas priemonės, kad e, darbdaviai e, tinkamai gerbtų darbuotojų teises, ypač kai nekalba apie atleidimo klausimus. Aišku, ir juridiniai aspektai labai svarbus, kad būtų galima pritaikyti sankcijas, jeigu o, um, iš darbdojo pusės nebuvo laikytas atitinkamų nusitytų prievalių. Todėl kalbėčiau dabar apie atitinkamus pakeitimus, kuriuos mes dabar čia svarstome jūri komitete, kai eina kalba apie realų buveinių perkelimą ir tik tai uh, palyginti su įstatymininėmis nuostatomis, jeigu, pavyzdžiui, nesilaikoma reikalavimu ir jeigu m, mm, oficialiai dokumentuose buveinė yra perkeliama, tačiau realiai buveinė neperkeliama, kokios tuomet būtų taikomos priemonės ar sankcijos. Taigi labai svarbu būtent galvoti apie tai, kad jeigu yra tik tai popieriuose buveinė perkeliama, oficialiai buveinė perkeliama, tačiau reali buveinė faktinė gyvenime neperkeliama. Aišku, tai eina kalba dažnai apie pinigų plovimo atvejus ir taip toliau. Kyla rizika kad ir nemokumo procedūros nebus skaidrios ir uh, įmonių registro visi reikalavimai nebus skaidriai gyvendinti ir taip toliau. Jūri komitete, kaip ir užimtumo komitete, manau, reikėtų tuos aspektus išanalizuoti detaliau, kad nebūtų rizika padidinta sukurta darbuotojams, kuomet yra įmonių buveinė perkeliama į kitą valstybę. Kaip užimtumo komiteto pranešėjas labai džiaugiuosi, jog jūrių komiteto pranešime yra pagrindinės būtent tos linijos išlaikytos, kurias mes labai gynėme užimtumo komitete. Ir būtent norėjau iš, iškelti tuos papildomus elementus, kad nebūtų būtent tokių atvejų, kai perkeliama įmonės buveinė tik tai o, popieriuje, tačiau ne o, realiai, ne faktiniam gyvenime. Ačiū, ponė Regner, apibendrins, o po to pereisim prie kito klausimo. Taip ačiū labai trumpai. Ir noriu reaguoti tai, ką pirmininkas sakė. Ponas Barnie vidaus rinkos komisaras, kaip aš suprantu ir kaip jis pats sakė, laikosi šiek tiek kitos politinės krypties nei buvęs komisaras Makryvis. Aš pritariu jo tikslams, tai yra užtikrinti, kad bendra vidaus rinka funkcionuotų kiek galima geriau, ir reikia sukurti tokią sistemą, kurioje ji galėtų gerai veikti ir reikia užkirsti kelią konkurencijai tarp skirtingų sistemų. Tad toks tikslas tikrai geras ir jo reikia siekti. Džiugu, kad siekiame to paties tikslo kaip ir komisaras Barnie. Toliau, dėl įmonių suliejimo. Pana Tam jau sakė, kad tokie įmonių sujungimai ir sulėjimai sukuria daug didžiulę papildomą biurokratiją, taip pat papildomų kaštų. Tačiau kyla klausimas dėl darbuotojų dalyvavimo tokiuose įmonių sujungimuose. Akivaizdu, kad šis aspektas taip pat labai svarbus Europos įmonių statuto kontekste vis dėlto mes kalbam ne apie klasikinį taikinimo atvejį, kalbam apie konsultavimąsi po būstinės perkelimo. Ne tik apie paprastą darbuotojų traukimą ir jų dalyvavimą valdybos darbe, bet apie visišką jų informavimą, jei yra perkeliama būstinė. Ir dar vienas argumentas, kodėlgi reikia atskirti tas dvi būstinės. Reikėtų daugiau aiškumo, tai jau nusprendėm ir šešėlinių pranešėjų susitikimo metu. Įsikūrimo, įsisteigimo laisvė turėtų būti reali galimybė, tačiau jos negalima klaidingai aiškinti ir suprasti. Tai yra, tai nereiškia, kad automatiškai įmonė uh, turi privalo atskirti abi būstinės. Ne, ji gali tai padaryti, tačiau tai nėra privaloma, tai nėra būtina. Tad tam tikrą prasme tokia būtų mano atskaitinė pozicija, atskaitinis taškas kompromiso ieškojimui. Žinau, kad kai kurie teisingumo ministrai galbūt laikysis kitokios nuomonės ir ypatingai dėl to privalomo atskirimo. Dėkoju, aptarsime šiuos klausimus su pranešėjais, taip pat užimtumo komiteto nariais ir tikiuosi, kad jau gruodį turėsime rezultatą. Eikime prie kito darbo tvarkės punkto. Ponas Bilinger turės greitai išvykti. Tad reikia greitai aptarti darbinius dokumentus. Noriu padėkoti ponui Bellinger už puikiai parengtus dokumentus, pateikti informaciją, mums tai labai naudinga ir reikalinga. Taigi siūlyčiau, kad jis kaip koordinatorius trumpai pristatytų tą darbinį dokumentą, o po to išklausysime ekspertų, ponios Mercedes Fuertes. Ji yra iš Lyono administracinės mokyklos, taip pat ponas Smith iš Kardifo teisės instituto ir Jack Tele iš Pavis universiteto. Taigi ponas Belingver visų pirma. <clears throat> Eh, si tratta di una novità nell'attività sia europea sia della nostra Commissione. Anch'io mi. Eh, <clears throat> Ačiū, pirmininkė. sugrįšiu prie to, ką jūs sakėte. Tai yra, noriu padėkoti ekspertams, kurie šiandien atėjo į mūsų posėdį, kuriuos jūs tik išvardinote. Noriu padėkoti taip pat visiems, kurie prisidėjo prie bendro darbo. Kaip žinote, tai yra naujas dokumentų paketas, taigi labai trumpai jį ir pristatysiu šį klausimą. Visų pirma, noriu padėkoti politinėms frakcijoms, kurios prisidėjo prie bendro darbo. Taip pat noriu padėkoti konstitucinių reikalų komitetui, noriu padėkoti Europos ombudsmenui, taip pat e, Europos asmens duomenų priežos pareigūnui, kurių tarnybos taip pat prisidėjo prie šio darbo. Taigi praeitą mėnesį komitetas nusprendė sudaryti darbo grupę dėl ES administracinės teisės klausimų. Mane paskiria koordinuoti šios, da, šios darbus. Mes turime 27 rekomendacijas dabar. Tai yra mūsų darbo grupės darbo rezultatas ir pradinis taškas mūsų tolesnėms diskusijoms. Mm, panašu, kad piliečiai ir įmonės mm, susiduria su ypatingai sudėtinga situacija, kuomet eina kalba apie ES institucijų darbą, nes, kaip matoma, administracija labai dažnai, institucijų administracija mm, turi pernelyg didelės galės palyginti su tuo, kas būtų reikalinga dėl visų teisų. Te, te, uh, visų pareigų įgyveninimo, disciplinos. Taigi labai svarbu yra geriau apibriežti santykius tarp piliečių ir administracijos. Pavyzdžiui, dėl to, prie kokių dokumentų piliečiai turėtų turėti teisę prieiti, kokios turėtų būti jų teisės išsakyti poziciją, kad ji būtų išklausyta ir taip toliau. Mūsų darbo grupė šios klausimus išanalizavo. Uh, apžvelgėme įvairių struktūrų, teismų darbą, piliečių, kas susijęs su piliečių santykiais su administracija. Mūsų darbo grupė surengė daug įvairių klausimų ir seminarų ir suformavo visą eilę pasiūlymų. atsakant iškeltus klausimus, aišku, pasirinkta keletas pagrindinių linijų. Visų pirma, pavyzdžiui, kokį vaidmenį turi suvaidinti parlamentas. Aš noriu pabrėžti, kad šios inici... šią iniciatyvą būtent pasiūlė Europos parlamentas, kas nedažnai pasitaiko ES institucijų darbe. Uh, Be to, aišku, mes pradam ne visai nuo nulio. Jau šio klausimu yra priimta įvairių teisės aktų, ypač pavyzdžiui dėl finansavimo, tarkime, konkurencijos ar panašiai, tačiau įvairiose kitose srityse yra susiformavusi ir pakankamai didelė tokia delikati. Um, vakuminė erdvė, pavyzdžiui, dėl Olaf, Olafo darbo, dėl pažeidimų procedūros, pavyzdžiui, ar panašiai. Ir dėl, tokių, dėl tokio vakumo, dėl tokių spragų, aišku, kyla tam tikrų sunkumų, kuomet ir teisės gali būti apribotos. Diskusijų metu išiškėjo ir tam tikri neigiamos praktikos atvejai Mm, todėl mūsų iniciatyvos tikrai yra pagrystos. Pavyzdžiui, mm, ombudsmeno darbas būtų vienas iš teigiamo darbo pavyzdžių. Mm, ombudsmeno tarnyba atlieka didžiulį darbą, užtikrindama, kad administracija laikytųsi tinkamo, tinkamo Elgesio kodekso normų. Um, etikos kodeksas yra davęs tikrai puikių rezultatų. Taigi įvairiose srityse mes užfiksavome didelę pažangą, tačiau dėje ta pažanga kol kas dar yra labai išbarstyta, fragmentuota. Alisabono sutartis, kuri veikia jau dvius metus, Matome taip pat labai konkrečių pasikeitimų. Aš paminėčiau, pavyzdžiui, išorės veiksmų tarnybą arba piliečių iniciatyvos pavyzdį. Miniu tokius pavyzdžius, kad parodyčiau jums, kaip administracinis darbas yra išsiplėtęs. Tai yra nauji elementai, ypač 198 sutarties straipsnis. Atitinkamos nuostatos, aišku, reikia galvoti apie uh, administracijos darbo skaidrumo didinimą taip, kaip yra numatyta sutartyje. Tai yra aiškus juridinis pagrindas, kuris yra naujas, todėl reikia galvoti ir apie naujas tai darbo taisyklės. Piliečiai turi a, teisę į gerą administravimą. Tai yra pagrindinių teisių hartijos nustatyta teisė. A, Ir pagal sutartį tai taip pat yra administracijos prievolė. Europos institucijose, todėl dabar yra mastoma šiais klausimais. Mano minėtas straipsnis taip pat išplėčia ir visą darbo sritį reikalaujama teisinio tikrumo atitinkamosiose sektoriuose, tai yra tas principas kol kas ne visur yra praktiškai gyvendintas. Mm, reikia numatyti atitinkamas paskatas ir mes galvojame, pavyzdžiui, apie teisėkūrinę iniciatyvą, kurią turėtų turėti parlamentas kad galėtų pasiūlyti atitinkamą teisėkūrinę procedūrą administracinėse srityse. Tai būtų tarsi administracinių procedūrų normalizavimo procesas ir visos šalis, kurios yra susijusios su administraciniu darbu ES, turėtų laikytis atitinkamų nuostatų. Reikia užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir e, piliečiams. Tai yra, kalbu apie minimalų teisinio tikrumo e, standartą, kuris yra būtinas. Reikia galvoti apie administracinio darbo specifiką, aišku. Galima galvoti apie pasiūlymo detalės, reikia turėti omenyje, aišku, kad jeigu pernelyg tiksliai numatysime visas taisyklės, labai, labai, su labai didelė specifika, aišku, tuomet bus sunku jas pritaikyti, jeigu tos normos bus pernelyg bendro pobūdžio, jos nebus įgyvendintos iki galo. Taigi reikia ir ir bendrumo, kad apimtumėm visus sektorius, bet ir atitinkamos taisyklių specifikos atsižvelgiant į kiekvieną sektorio specifiką. Uh, griežtos teisinės taisyklės galbūt tik iš dalies išspręstų problemas. Galbūt sukurtumėm gerą administracinę procedūrą vien tik tai privalomų teisės aktų pagalba. Bet aš galvoju, kad geriau reikėtų daugiau pasikliauti gerą administravimo kultūrą, taip pat ir teisiniu požiūriu. Tokie dalykai kaip, pavyzdžiui, mandagumas kaip tai įtvirtinti įstatymę. Aš manau, kad čia um, turėtų būti tam tikras papildomumas e, to darbo, pavyzdžiui, ką daro ombudsmenas viena vertus ir um, teisinių priemonių tikrai to žodžio prasme, teisės aktų um, iš kitos pusės, kad tai papildytų vienas kitą Mes dirbome su teisininkais, ekspertais, pilietinės visuomenės atstovais. Uh, Akivaizdu, kad tą dialogą reikia plėsti, įtraukti dar platesnę auditoriją ir manau, kad jau dabar mums reikia ne vien tik tai konsultacijų, sutartis aiškiai numato visus principus ir komisija, kuri turi galę siūlyti teisės aktus iš esmės kaip ir pristabdė tą darbą ir parlamentas dabar imasi to darbo. Manau, kad, na, gal čia per daug drąsų būtų teikti, kad čia tarsi jau na, naujas darbo metodas formuojasi, bet aišku, iniciatyva yra iš mūsų komiteto, iš parlamento, bet vis tik tai dabar savo žodį turi tarti komisija ir todėl mes prašytumėm komisijos pateikti pasiūlymus kaip galima greičiau, nes tikrai jie labiau pajėgus yra sudėlioti mūsų mintis į e, pasiūlymus. Ačiū kolegai Belingveriui už įžangą. Mercedes Fuertes, pirmoji ekspertė, mūsų e, Leono universiteto ekspertė, pristatys mums e, supaprastinimo procedūros galimybės ir nacionalinę patirtį, prašau. Labai ačiū už kvietimą atvykti į Teisės komiteto posėdį. Sėdžiu čia kartu su profesoriais, kurių reikalus skaičiau ir juos labai aukštai vertinu. Norėčiau dar pasidalinti Ispanijos patirtimis mm, istorinės teisės srityje ar teisės istorijos srityje ir apibendrinti per man skirtą trumpą laiką tą patirtį. Kalbėsiu apie Europos institucijų įtaką, tam tikras rekomendacijas, pasiūlymus paminėsiu. Norėčiau kalbėti apie institucijų teikiamus pasiūlymus, norėčiau pabandyti nutiesti tos tiltus tarp e, iki šiol susiformavusių skirtingų nuomonių. Mums reikia galvoti apie e, Europos administracinės teisės aktus, e, kurias reiktų kurti, tačiau pirmiausia kėlė klausimas, ar jų mums iš tiesų reikia šiame darbinėme dokumente teigiama kad bendrasios administracinės teisės normos prisidėtų prie padėties supaprastinimo. ES vis sudėtingėja procedūros, kūriamos naujos institucijos, tarnybos ir agentūros, auga toks labai tankus miškas įvairių teisinių sistemų ir struktūrų, kurio teisininkai nelabai sugeba, pro kurį teisininkai nelabai sugeba prasibrauti. Ir norėčiau, kad piliečiams nesusidarytų atsiskirimo nuo institucijų įspūdis, nes gyvename ne tik ekonominės ir finansų, tačiau taip pat ir socialinės krizės akivaizdoje. Mums reikia tam tikro gravitacijos centro, kurio taptų Europos institucijos ir būtų jomis pasitikima. Todėl šis darbinis dokumentas ir turi būti atitinkamai rengiamas 298 sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnis Jame teigiama, kad administracija turi būti atvira, nepriklausoma ir veiksminga. Nepriklausoma reiškia, kad sprendimus pagrindžiant atitinkamai jos galima pateisinti. Ispanijos poetas Mačado yra pareiškęs, kad svarbiausia yra pasirinkti tinkamą e, kelią. Dabar mums reikia kalbėti apie to pasirinkto kelio formą. Taryba ir parlamentas turi parengti reglamentą, mums reikia veiksmingų priemonių, tam tikrų garantijų. Manau, kad e, į šios aspektus neturėtume daugiau gilintis. Komisija, kitos ES institucijos turi suprasti, ko jos siekia ir ko yra įmanoma pasiekti. Darbinėme dokumente minimos įvairios skirtingos galimybės. Pirmoji galimybė - nieko neveikti. Aš jau minėjau, kad man tokia galimybė yra nepriimtina, nes tai neštų dar daugiau sumaišties ir netikrumo. tačiau nu, ir nieko neveikdami elgtumėmės taip, kaip Kafka savo pilyje užsidaręs. Antra galimybė yra parengti tam tikrą teisinį kodeksą. Visi teisininkai pritarė šiam pasiūlymui, tai e, jutume jau ir e, graikų, romėnų teisėje tokias kodeksavimo normavimo galimybės ir 19 amžiaus Europos teisinės sistemos su tuo susijusios. Čia neturėtume savęs apgaudinėti, teikdami, kad e, labai lengvai galima parengti tinkamą administracinį kodeksą. Tai būtų e, titaniškas darbas. Reikėtų atsižvelgti visas tarnybas ir žinybas, jų e, ypatumus ta teisinė visuma galėtų net iš, iš yra sprokstamojo pobūdžio ir visą tą gaivalą sukelti į kažkokį tai kodeksą. Mišel Monten yra savo raštuose. Teigia, kad uh, reikėtų pasirinkti tokią teisinę sistemą, kurioje būtų kuo mažiau teisinių normų ir būtų užtikrintos e, optimalios piliečių teisės, tokia administracinė sistema, kuri garantuotų būtiniausius dalykus, todėl e, aš ir remiuosi Ispanijos teisės istorijos patirtimi. Pirmasis administracinės teisės įstatymas, kitų bent jau nežinau. Buvo patvirtintas 1889 metais profesorius Karatė. Buvo žodžio nuomonės laisvės šalininkas, e, kovoja už akademinę laisvę ir šiomis dienomis e, ta kova yra labai svarbi, turėtume todėl šį profesorių prisiminti, kaip ir kitus, parengė šį įstatymą. Viena vertus, e, jis apima skirtingas srites, sritis, sritis Antra vertus, jame esama reikalavimų užtikrinti tam tikrą vientisumą, vadovautis tam tikrais principais, kuris buvo vadovaujamasi, pavyzdžiui, ir e, pasirašant pirmasis steigimo sutartis, e, nustatant atitinkamą <clears throat> struktūrą, ieškinių teikimo e, tvarką, įrodymų rinkimo tvarką Taigi šis įstatymas buvo priimtas XIX amžiuje, po to dar buvo priimti įvairūs poįstatyminiai aktai, administracinės teisės aktai, specialistų teigimu tas įstatymo vienodumas buvo pažeistas, nes a, e, a, e, jis tapo labai įvairialypis, todėl Ispanijoje 1958 metais, birželio 17 dieną, buvo priimtas naujasis administracinės teisės įstatymas. Tuo metu Ispanija gyveno karinės diktatūros sąlygomis, tačiau aukšti valstybės pareigūnai pasiekė, kad būtų priimti įstatymai užtikrinantis tam tikras piliečių teisės ir suteikdami jiems tam tikras garantijas, numatant e, galimybės kreiptis į teismą, pavyzdžiui, dėl turto nusavinimo. Kitų svarbių klausimų todėl buvo priimtas šis teisės aktas, tačiau buvo siekiama šiuo įstatymu kompensuoti tam tikrą prasme e, tuo metu buvusius e, skirtumus. Uh, teisinėje sistemoje. Teisėkuros institucijos mėgino pakeisti tuometinę padėtį ir tam tikrus administracinės teisės klausimus sutvarkyti kitaip, atsižvelgiant į atitinkamas aplinkybės būtų numatytas bylos nagrinėjimas prastinėmis sąlygomis. Administracinės teisės bylų šalis turėjo susitaikyti su tam tikru terminu, per kurį turi būti išnagrinėjama byla. Jeigu to termino nebuvo laikomasi, tuomet buvo numatomas atitinkamos institucijos, kuriams buvo galima apskusti tokią veiklą. 62 buvo šis įstatymas pakeistas. Apie tai dabar nekalbėsiu, nes tai įnešė tam tikros sumaišties. Centriniai Ispanijos e, valstybės administracija tuo metu įdėgė tam tikrų naujovių, aš nekalbu apie regionų administravimo struktūras Ispanijoje, tačiau e, tuo metu vien e, centrinių lygmenių buvo svarstama 1800 administracinių bylų ir <clears throat> visi, bet kuris viešosios teisės profesorius galėjo per trumpą laiką pareikšti savo nuomonės dėl šios administracinės procedūros. Dabar tokia galimybė yra nenumatoma. Taigi norėjau Jums dėl to pristatyti šį administracinės teisės e, modelį, kuris e, buvo taikomas ir gyvendinamas Ispanijoje. Aš todėl manau, kad um, e, būtent reikėtų priimti ne pamatinį įstatymą, o įstatymą, kuris, kuriam, į kurį būtų įtraukiama daugiau teisinių normų. Atitinkama tema vyko administracinės teisės seminaras Jorno universitete Susa Wagner, profesorius iš Europos ir Europos parlamento narys, pristatė tenai trumpas išvadas. Uh, dėl e, tam tikro išeities arba pagrindo patirties, kurią būtų galima pasisemti iš šio seminaro, priimant atitinkamą administracinės teisės e, aktą. Būtų pasitelkti monė metodą ir tris skyrius e, numatyti visoms institucijoms pirmiausia vienodus taikymo metodus, nenumatant jokių išimčių. Antras dalykas susijęs su taikymo sriptimi, į ją būtų įtrauktas visos e, temos, su kuriamis siemos ES institucijos, taip pat nenumatant jokių išimčių. Čia noriu išsklaidyti tam tikrą abejonę dėl e, prioritetų konflikto šis naujasis administravimo įstatymas administracinės teisės aktas turėtų būti privalomas ir veiksmingas. Nenoriu kalbėti apie kažkokias išimtis, leks specialis, kurias galioja dar nuo senovės Romos laikų. Siekiant e, apsaugoti naujai teikiamas e, teisinės idėjas ir pasiūlymus, tačiau šiame pirmajame skyriuje uh, Nereikėtų numatyti tokios galimybės, e, taip pat reikėtų numatyti administracinių struktūrų ir nacionalinių e, lygmenių taikomų procedūrų veikimą atsižvelgiant į senesnės tradicijas valstybėse narėse, Austrija, Vokietija, Prancūzija, Ispanijoje, numatant atitinkamas uh, institucijų atitinkamą išlaikymą, lojalumą šioms institucijoms. Mane nustebino vienas dalykas parlamente, būtent tai, kad atliekama labai daug dvigubo darbo. To reikėtų vengti, mes turime užtikrinti atitinkamas piliečių teisės, teikti jiems garantijas, tačiau tai minima ir Kitose dokumentuose antrasis skyrius galėtų štai kaip atrodyti. Jame turėtų būti įtraukiamas, į jį turėtų būti įtraukiamas procedūros, aprašomas e, ieškinių teikimas, ginčių sprendimo procedūros, e, įrodymų rinkimas ir pateikimas. Trečiajame skyriuje reikėtų nurodyti priežastis, dėl kurių <clears throat> būtų e, atšaukiamas sprendimas arba paskelbiamas negaliojimas, turi būti numatomas galimybės sprendimus apskūsti. Ir taip pat reikia numatyti nuostatą, kad visos ES valstybės narės ir institucijos privalo laikyti šių, šių e, visuotinių normų. Toks būtų glaustas ir paprastas turinys paprastumas yra labai svarbus dalykas, jis e, yra bendradarbiavimo prielaida, tačiau e, privaloma užtikrinti, steigti tam tikras garantijas piliečiams, numatyti tam tikrą išeities e, atspirties tašką. Ir ta bendroji struktūra pasirinkamas formuluotės turi būti labai aiškios, suprantamus tam, kad ne prasidėtų nereikalingi gimčiai, interpretacijos, komentarai, kurių visą laiką sulaukiame. Aišku, šis dokumentas turi būti išverstas į visas e, oficialiasias kalbas. Puikiai suprantu, kad šis darbas yra labai sudėtingas, vienas e, garsiausių Europos mąstytojų yra teigęs, kad galbūt vertimas atrodo paprastas dalykas, tačiau taip iš tikrųjų nėra ir labai sudėtinga yra atsižvelgti verčiant tokį dokumentą į varias skirtingas teisinės sistemas. Todėl, nepaisant to, tikiuosi, kad sugebėsime pasiekti šio tikslo, kurio galėsime didžiuotis ir tas pasidžiavimas bus būdingas ne tik ES steigėjams ir kuriejams, tačiau ir visiems jos dalyviams. Pabaigai Norėčiau padėkoti Jums už man suteiktą laiką, norėčiau padėkoti visiems e, suinteresuotiems subjektams, komisijai, kuri pateikė šį pasiūlymą, komitetui noriu padėkoti. E, taip pat e, dėkoju visiems, kurie Europos parlamente dalyvauja šiuose diskusijose. Giotė jau yra pasakęs, nepakanka vien žinoti Reikia mokėti šią žinias pritaikyti, reikia ne vien tik tai norėti kažką padaryti, bet ir iš tiesų daryti. Ačiū. Pirmininkas, labai ačiū. Dabar suteiksime žodį daktarė Melanie Smith, kuri yra Kardifo universiteto teisės mokyklos atstovė. Prašau. Um, uh, ačiū, noriu padėkoti darbo grupiai, kad mane pakvietė šiandien į Europos parlamentą. Uh, šiek tiek pakalbėsiu apie priežastis, kodėl reikia kalbėti apie tai, kodėl reikia administracinės teisės, nes kitaip parlamentas gali susidurti su labai mm, nenorinčia bendradarbiauti komisija, kai eina kalba apie tokių teisinių normų svarstymą. Manau, kad labai svarbu kalbėti būtent apie tą pagrindimą, priežastis ir labai trumpai apie tai Administracinė teisė yra susijusi su es legitimumu. Tai yra būtent pagrindimas, kodėl darbo grupė dabar analizuoja administracinės teisės būklę. Norėčiau tarti keletą žodžių taip pat ir dabartinio status quo apžvalgai ir taip pat padarinių piliečiams aptarimui. Porą minučių taip pat dar skirsiu ir žvilgsniui į priekį, ką Europos parlamentas toliau, toliau galėtų daryti. Taigi, uh, dėl, ko, dėl to, kodėl administracinė teisė, kuri tinkamai veiktų, tokia yra svarbi ES veikimo legitimumų užtikrinti. Labai svarbu yra prisiminti administracinės teisės e, tikslus, bet kokioje sistemoje ir tada galvoti apie reformos pagrindimą. Visų pirma, administracinė teisė užtikrina institucijų legitimumą, leidžia piliečiam žinoti, kokio kokiu pagrindu priimami sprendimai ir kaip juos apskūsti. Kitaip institucijų sprendimų legitimumui gali mm, kilti rizika. Tokie sprendimai, kuriuos priima tie, kas yra valdžioje, gali būti suvokiami kaip nelegitimus. ES kontekste dažnai tai yra vadinama demokratijos deficitu. Tinkamai veikiant administracinės teisės sistema gali sumažinti tą suvokimą, jog e, tolima kažkokia Briuselio e, biurokratija priima sprendimus ir niekas už juos neatsako, bent jau nacionaliniu lygmeniu. Ir labai svarbu būtent galvoti apie tai, siūlant reformas. Jeigu būtų pasiūlymų, kurie prieštarautų tokiam pagrindimui, mano manimu, jie padarytų daugiau žalos negu naudos. Ir Lisabono sutartyje taip pat kalbama apie administracinę teisę ir legitimumą. Darbo grupės koordinatorius ir kolega jau apie tai kalbėjo, aš plačiau apie tai pakalbėsiu tinkamai veikiančios administracinės teisės svarba yra labai didelė. Dabar, jeigu žiūrėtumėm į ES administracinę teisę, aš savo pastabose kalbėjau apie nuoseklumo nebuvimą ir spragas. Manau, kad tai aiškiai girdėjome ir iš darbo grupės diskusijų pastaro, per pastarosius metus, ypač svarstant apie ES institucijų o, viso kraštovaizdžio sudėtingumą yra labai daug nenuoseklumo. Piliečiai yra skirtingai traktuojami skirtingose institucijose. Pavyzdžiui, kai piliečiai kreipiasi į parlamentą, su jais elgiamasi vienaip, kai kreipiasi į tarybą kitaip, kai kreipiasi į komisiją dar trečiaip. Be to ir institucijos viduje su piliečiais galbūt kartais elgiamasi skirtingai, priklausomai nuo to, koks yra sektorius. Pavyzdžiui, jeigu konkurencijos rytyje, kai pilietis kreipiasi institucijas, gali tikėtis visos apsaugos apsaugos ir teisinės priežiūros dėl to, kaip administracija dirba. Tačiau jeigu kreipiasi tą pačią instituciją, esi tas pats pilietis, tačiau jau krei, e, klausimas, pavyzdžiui, yra susijęs su viešaisiais pirkimais, tarkim, finansinio reglamento gyveninimu. Ar pa, pažeidimais pažeidimo procedūromis prieš valstybės narės, tai gali būti, kad elgesys su, su piliečiu bus visiškai kitoks. Tad galvojant apie institucijų geriausius interesų, interesų įgyvendinimą, reikėtų galvoti apie nuoseklumą, kai eina kalba apie elgesį su piliečiais, kad, kad nebūtų ir tokių sričių, kur iš viso taisyklių nebūtų, ar kad, ir kad nebūtų tokių sektorių, kur taisyklės būtų pernelik sudėtingos. Tuomet tai būtų nenaudinga nei institucijoms, nei piliečiams. Manau, kad dabartinė sistema yra išsiruturojusi pakankamai organiškai, atitinkamai tai, kaip sutarčių nuostos kito. Administracinė teisė reagavo atitinkamai į antrinės teisės aktų raidą. Aišku, tai galbūt iš dalies paaiškina, kodėl skirtingai yra traktuojami piliečiai skirtingose srityse, tačiau tai nepateisina, aišku, tų skirtumų. sistemos reforma turi užtikrinti, kad sistema būtų išplėtota taip, kad būtų būtent laikomasi jos veikimo pagrindinių priežasčių ir tikslų ir svarbiausia galvoti apie horizontaliai taikomus principus, nežiūrint to, kokia būtų tema ar sritis, principai turi būti tokie patys. Kol kas horizontalių principų administracinėje teisėje ES yra labai mažai. Galbūt tik tai išimtis būtų prieiga prie dokumentų, kur bendrasis principas yra, kad prieiga turi būti užtikrinta. Bet tų teisinių nuostatų, kurias jau turime, daugiausia galime pasikliauti tik tai Europos Teisingumo teismo precedentais dėl ES administracinės teisės veikimo, tačiau jų yra nedaug ir mano pastabose taip pat apie tai kalbama, kad nereikėtų jų painyti, painyti su administracinės teisės principais, tų žmogaus teisės principų, kurie iš esmės yra precedentų teisėje apibriežti nes čia veikimai, veikimo principai yra skirtingi. Paprastai m, mm, Žmogaus teisų principo gyvendinimas yra nukreiptas prieš valstybės narės, jų administracinę e, teisę. Tuo tarpu mes turime galvoti apie ES administracinės teisės būklę. Teismas dažniausiai galvoja tik tai apie teisės aktus, kurie yra specifiniai skirtingose sektoriuose, tačiau nėra tokio horizontalaus požiūrio. Aš tikiuosi, kad dabar yra aiškiau, kodėl reformuojant administracinę teisę labai svarbu galvoti apie tuos principus, kuriuos paminėjau. Tai yra būtent, kad būtų panaikintas nenuoseklumas, spragos ir sudėtingumas kai kuriuose srityse. Dabar kokie galėtų būti tolesni žingsniai, kurios galėtų galbūt svarstyti darbo grupė ir teisės reikalų komitetas bendrai. Tokie Svarbiausia būtų tokie bendrieji administracinės teisės principai, kurie ir ekspertų buvo minimi. Aš čia paminėčiau kelis tokius principus. Pavyzdžiui, visų pirma, Reikia pasirūpinti, kad rengiant bent kokį projektą, teisinę priemonę, administracija turėtų laikytis prezumcijos, kad visų pirma taikoma teisė gauti dokumentus, susipažinti su jais. Toliau išklausimo pareiga, pareiga pateikti priežastis, kuri mano manimu yra labai svarbi, ją būtina įtraukti administracinės teisės principus, ypač atsižvelgiant į 298 straipsnėje nustatytas formuluotės dėl atviro administracijos darbo. Uh, Toliau manau, kad reikia įtraukti standartą, kad skundai turi būti nagrinėjami kruopščiai, deramai. Um, tai tas principas jau taikomas konkurencijos teisės rytyje, tačiau kitose srityse to principo dar nėra. Jis turi būti taikomas visur, manau. Taip pat labai svarbu, kad tie, kas rengia kažkokius tai sprendimus, jų projektus, aptartų trečiųjų šalių teises tai laikytųsi sažiningumo, nešališkumo, objektivumo, nediskriminavimo principų. Taip pat norėčiau pakartoti, kad reikia laikytis terminų. Visi sprendimai turi būti priimami laiku. Negali institucija atidėlioti be jokių terminų kažkokį tai sprendimą. Turi būti atsakomybė piliečio atžvilgių iš institucijos pusės. Toliau reikia numatyti ir vidinės skundų nagrinėjimo peržiūros procedūras. Tai irgi horizontaliuose priemonėse turi būti įtvirtintas principas. Be tų principų, kurie jau kažkur egzistuoja, ar tai precedentų teisė, ar tai antrinėje teisėje, dar būtų galima galvoti ir apie ombudsmeno, geros elgsenos kodeksą, pagrindinių teisų hartiją. Uh, reikėtų galvoti e, apie tai, kad galbūt tų principų detalus surašymas nebus toks problematiškas, kaip parlamentui gali atrodyti. Svarbiausia, aišku, kad e, tos nuostatos būtų taikomos visose administracinėse situacijose, nežiūrint, koks tai būtų sektorius ir aplinkybės. Sudėtingiau galbūt galvojant apie teisė kūrinį darbą būtų e, tai, kas iš Leono konferencijos išriškėjo, ką ekspertai pabrėžė, tai būtų atitinkamos administracinės situacijos, kur privaloma reikėtų taikyti horizontalios priemonės. Ir man atrodo, čia jau administracinių veiksmų apibrėžimai turi būti labai aiškus ir prasmingi, kad administraciniai veiksmai būtų aiškiai apibriežti, nustatant, kokia kas turi būti daroma, kuomet yra kažkokie tai santykiai tarp piliečių ir institucijų. Kad nebūtų tokios situacijos kaip dabar, kad um, vienintelis uh, privalomai gyvenamas sprendimas būtų tik tai tas, kuris uh, turi administracinės garantijas. Be to, dėl horizontalių priemonių rengimo reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į, pa, į tokius specifinius sektorius, kaip kad pavyzdžiui pažeidimo procedūros, tam tikros agentūros, tarkim Olafas ar panašiai, kas jau buvo paminėta, kur galbūt komisija galvotų apie išimtis, kurios būtų darbos dėrybinėme procese. Manau, kad prieiga prie dokumentų yra puikus pavyzdys, kuris parodo, kaip po to viskas rutuliuojasi, jeigu yra tokios išimtis numatomos. Bandoma tuomet tą bendrąjį principą kažkaip tai apeiti. Tad galvojant apie reformą, reikėtų galbūt pasiremti Teisingumo teismo mm, precedentais ir galvoti, kaip tas plačiasias išimtis integruoti į, kas būna, kuomet pla, tokios plataus pobūdžio išimtis yra integruojamos į bendrasias nuostatas, kad tuomet iš esmės visas tų pagrindinių nuostatų poveikis e, tampa niekinis. Manau, kad negali būti tokių administracinių situacijų, kuriuose, mm, kai tai, kur piliečiai turi kažkokių tai reikalų su institucijomis, kur būtų galima pritaikyti bendro tipo išimtis. Uh, Um, aišku, administracinė pareiga taikyti, priimti sprendimus um, pasiremiant savo nuožiūrą irgi yra labai svarbi, atsižvelgiant į piliečių situaciją. Labai svarbu turėti omenyje, dėl ko yra tie pakeitimai daromi, dėl ko yra reikalinga reforma. Juk galvojame ne apie institucijų interesus, o apie piliečių interesus, apie tai, kad administracijos, ES institucijose administravimo kultūra turi būti paremta tarnavimo principu, tarnavimo piliečiams principu. Ponas Berlinger savo įžangoje kalbėjo apie neprivalomosios teisės principus, kad būtų būtent kultū, darbo kultūra keičiama. Tai yra labai svarbu. Turi, reikia galvoti apie tokius principus, apie tokias priemonės, tačiau vien jų, aišku, nepakaks. Aš taip pat galvoju, kad e, turint omenyje dabartinio sprendimo e, kodifikavimą vargu, ar tai e, dar labiau sustiprins mūsų dabartinės administracinės teisės legitimumą. Aš galvoju, kad tiesiog dabartinė, dabartinė sistema yra nepakankama, nedekvati, taigi net ir ją kodifikavus ji netaps pakankama. Uh, Matau, kad laikas spaudžia, tad pabaigai. Manau, kad įmanoma reformuoti administracinę teisę ES, nors tai yra didžiulis uždavinys. Aš manau, kad įmanoma tai būtų padaryti per e, horizontales e, teisiškai privalomas priemonės pagal 298 straipsnį. Priemonės turėtų būti privalomos visoms ES institucijoms ir agentūroms. Manau, kad būtų įmanoma pasiūlyti visuotinai pritaikomas priemonės, kurios galėtų visoje ES visoms instituci, ES institucijams, kad tai būtų minimalios garantijos piliečiams, ko jie gali tikėtis, kuomet jiems reikia kreiptis institucijas. Ir aišku, galima galvoti ir apie specifinius teisės aktus, tačiau jie turi numatyti tik tai papildomas garantijas, papildomą apsaugą, tačiau niekuomet negali sumažinti tų standartų, kurie yra nustatomi kaip minimalų standartai pagrindiniuose teisės aktuose. Taigi, kai galvojame apie. Um, konkretiems sektoriams skirtus specifinius teisės aktus ir horizontales priemonės, aišku, kad horizontalios priemonės turi turėti pirmenybę. Um, tokios specifinės priemonės užpiltų spragas, kurios egzistuoja kai kuriuose um, sektoriuose, pavyzdžiui, pažeidimų pro, procedūros sektorėje, kad neliktų tokių spragų santykiuose tarp piliečių ir institucijų, kad būtų visi sutarties principai įgyvendinti, kadangi būtent tuo remiasi institucijų darbas. Ir sutart, sutartis sukuria tinkamą akstiną, tinkamai reformuoti administracinę teisę ES. 298 straipsnis sukuria teisinį pagrindą, kodėl reikėtų priimti privalomus teisinius dokumentus. Pagrindinių teisų hartija e, taip pat yra tinkamas įkvėpimo šaltinis. Lisabono sutartis atviro ir efektyvos administracijos darbo principas sieja su ES veikimu ir manau, kad tokiu pagrindu reikėtų gerinti ES um, administracinį visą veikimą. Ačiū. Ačiū, daktarė Smith. Paskutinis kalbės profesorius Ciller iš Pavijos. Ačiū pirmininkai, kaip ir ankstesni prelegentai, noriu pabrėžti, kad nu, pona Berlinger pirmininkavime darbo grupė atliko puikų darbą. Um, aš greta savo raštu patikto pranešimo dar trumpai papasakosiu. Um, apie teisėjų kurnės iniciatyvas, kurių reikėtų administracinės teisės rytyje. Euh, de, de Dėl terminų aš kaip ir visi, kalbu apie administracinės e, procedūros nuostatas ir kitose kalbose tai yra aiš, žinomos savokos. Manau, kad toks terminas yra labai naudingas tam, kad būtų galima lengviau komunikuoti su platesnė auditorija. Aišku, Galbūt reikėtų paskui tiksliau jau galvoti apie parlamento statutą, kitų institucijų darbo taisyklės, kodeksus ir taip toliau. Tačiau bendrai tai yra administracinė teisė ir labai svarbu pabrėžti šio, te, šio teisinio akto būtent tą teisėkūrinį aspektą. 298 straipsnis yra akivaizdžiai aiškus pagrindas šiai sričiai ir labai svarbu, kad 298 straipsnis um, įgautų gyvybės, būtų gyvendintas, um, aišku, galvojant apie konkrečius teisės aktus, pavyzdžiui, dėl finansinių aspektų, dėl prieigos prie dokumentų ir taip toliau, bet reikia galvoti, kaip kolegos kalbėjo apie tai, kad reikia horizontalių priemonių, nes jeigu nebus horizontalių priemonių, kurios apimtų visus sektorius, tai 298 straipsnis liks beprasmis, negyvendintas. ES administracija konstitucinė teisė turi apimti visas institucijas, visas agentūras ES, aišku, atitinkamai a, tokia teisė nebūtų taikoma valstybių narių administracijų komisijai, institucijoms, kadangi ten jau veikia atitinkami tų šalių teisės aktai. Kaip kolegos pabrėžė, šios ryties priemonės turi apimti visus sektorius, be jokių išimčių. ES politikos visas rytis turi apimti visus sektorius. Uh, kur yra priimami atskiri sprendimai, bet taip pat ir kur yra, pavyzdžiui, sutartys sudarytos tarp institucijų, agentūrų ir taip toliau. Taip pat ir, ir, ir tas rytis reikia apimti, kur mm, institucijos priima teisės aktus galiojančius tose sritise yra jau teisnis aktas dėl prieigos prie dokumentų ir aišku, kad visą tai reikia įtraukti į bendresnius šios ryties teisės aktus. Dabar dėl tų neprivalomų teisės aktų. Akivaizdu, kad jų nepakanka, bet to, jeigu daugiau būtų jų priimama, tai prieštarautų ir patiems pagrindiniams reformoms tikslams. Reikia būtent uh, panaikinti tos skirtumus, kurie egzistuoja dabar tarp skirtingų sektorių, reikia užpilti tas spragas, kurių yra dabar ir kurių gali atsirasti ateityje, kadangi yra labai fragmentuoti tie teisės aktai, kurie galioja dabar. Reikia galvoti, aišku, apie. Uh, teisės aktus, kurie būtų priimami pagal įprastinę teisėkūrinę procedūrą. Uh, kaip jau buvo minėta kolegų. Taip pat reikia galvoti ir apie papildomus teisės aktus, kurie papildytų administracinės teisės dokumentus, kurie egzistuoja dabar. Ir Taip pat ir e, vykdomosiams agentūroms reikia atitinkamų um, nuostatų Galbūt, kai. Galbūt gali atrodyti, kad yra pernelyg didelis kišimasis iš, į komisijos darbą, tačiau būtini yra tokie teisės aktai konkrečiai visoms ir vykdomosioms agentūroms. Uh, Labai svarbu, kad dokumentai, kurie yra skirti plačiai visuomeniai, būtų pakankamai paprastai ir aiškiai suformuluoti. Ta, tas jau irgi buvo pabrėžta mano kolegų pasisakymuose. Labai svarbu yra numatyti atitinkamą mechanizmą, kuris leistų parengti tuos dokumentus paprasta suprantama kalba tuo pat metu, kai yra rengiami tie jau tikrieji procedūriniai administracinės teisės dokumentai. Jau apie 20 mm, valstybių narių yra uh, patvirtinusios administrac... savo administracinę teisę, kai kurios e, tokią turi jau gerą šimtmetis, kai kurios per pasarosius porą dešimtmečių yra priemusius atitinkamos administracinės teisės dokumentus. Darbo grupė analizavo tą patirtį. Problema yra ta, kad jeigu um, administracinės procedūros bus apibrieštos tik tai labai bendrai, ben, bendro pobūdžio nuostatomis, tai aišku, kils problemų. Kuo bendresnės bus savokos, bendresnio pobūdžio bus savokos, tuo daugiau, aišku, liks galimybių kiekvienai institucijai um, savaip interpretuoti tas bendrasias nuostatas ir tuomet, aišku, truks e, šios ryties nuoseklumo, vienodumo institucijose. Kitas dalykas. Uh, kuomet teisinės nuostatos yra pernelik bendro pobūdžio, jos lieka neįgyvendintos. Priešingai institucijos tik tai įgyvendina, institucijos, ES institucijos ar agentūros įgyvendina tik tai specifinius konkrečius teisės aktus, kurie jau yra priimti vėliau ir nelieka, nebėra įgyvendinamos tos bendrosios nuostatos. Tuo nors jos yra labai svarbios piliečiams. Taigi, reikia kad e, administracinėje teisėje būtų pakankamai praktinių detalių, aiškių, tvirtų praktinių detalių. Galbūt visi prisimenate, kaip revoliucijos metu Napoleonas sakė, kad gera konstitucija turi būti pakankamai trumpa ir e, neiški. Taigi, manau, kad tai svarbiausia, kad teisės aktai būtų pakankamai aiškus. Daugelė valstybių narių administracinės teisės procedūros yra labai skirtingos. Vienur yra gan aiškios, tvirtos procedūros, kai kur yra menkai reglamentuota tas rytis iš vis. Jį, kodėl yra reikalinga priimti vieną bendrą teisės aktą. Būtų keturi argumentai. Visų pirma, kad būtų visi individualų sprendimai apimti, pavyzdžiui, kad ir tokios sutartys kaip dėl mokslo tyrimų, tarkim, kas vis, vis svarbiau darosi, kas, kas yra vis svarbesnis rytis Europos Sąjungoje, bet toliau reikia užtikrinti kad ar tai būtų atskiras sprendimas, ar tai normatyvinis aktas, kad kokia tai bebūtų sritis, kad būtų vienodumas užtikrintas e, teisės akto gyvendinimo. Bet to mes visi žinome, kaip sudėtinga, pavyzdžiui, būna derinti teisės aktus, kurie prieimami vienas po kito. Reikia užtikrinti jų nuoseklumą. Pavyzdžiui, jau dabar matome, kokių yra sunkumų įgyventinant, e, tarkim, e, dokumentą numatantį prieigą, e, viešą prieigą prie dokumentų ir dok, teisės aktą, kuris numato teisės asmens duomenų apsaugą. Taip pat reikia galvoti, uh, apie tai, kad nebūtų bendruosius principus nubrėž, nubrėžiantis teisės aktas pamirštas priimant po to vėlesnius e, specifinius teisės aktus. Reikia užtikrinti tinkamą koordinavimą tarp e, bendrojo teisės akto ir e, po to detalesnių, konkretesnių specifinių teisės akto. Tai yra tikras politinis darbas. Ir Penktas momentas, kaip ir išvados būtų, aš kalbėčiau apie kodifikavimo metodą. Darbo grupės dokumente aiškiai yra pasakyta, kad ES administracinė teisė negali apsiriboti vien tik tai techniniais dalykais. Tai yra, tai būtų visiškai tai visiškai prieštarautų bendrajam reformos tikslui, nes tikslas tai neleistų nei užpildyti teisinių spragų, nei neleistų užtikrinti, kad būtų užtikrintas nuoseklumas tarp dabartinių galiojančių e, teisės aktų ir to, kas bus priimama ateityje. Ir kas yra reikalinga toje srityje. Ir darbo grupė tai išryškino. Šia užduoti ir turi e, atlikti teisės aktų leidėjas. Europos parlamento vaidmuo čia yra ypatingai svarbus. Aš tai noriu pabrėžti ne vien todėl, kad aš kalbu parlamente, bet todėl, kad aš iš esmės tikiu, jog Europos parlamentas tikrai čia dirba kaip e, viena iš teisės aktų leidybos institucijų, bet taip pat ir kaip parlamentinės kontrolės institucija, tai yra institucija, kuri pagrindinė yra atsakinga už kontrolę šioje srityje, kai eina kalba apie ES institucijų ir agentūrų darbą, jų administracinį darbą. Labai svarbu, kad visos šalis suvaidintų savo vaidmenį, aišku, tai ir pilietinės visuomenės atstovai, ir universitetų, akademijos sluoksnių atstovai, ir ombudsmeno tarnyba ir, ir taip toliau. Manau, kad Europos parlamento vaidmuo vis tik tai yra ypatingai svarbus. Komisija e, turi, aišku, iniciatyvos monopolį, e, kai eina kalba apie teisėkuros procedūrą. Tačiau kaip e, viena iš teisės aktų leidybos institucijų ir kaip pagrindinė administracinio darbo kontrolę užtikrinanti institucija, jūs turite labai aktyviai dalyvauti visuose teisėkuros proceso etapuose. Ir kai uh, teisėkūrinė iniciatyva yra teikiama ir kai balsuojama dėl visų pasiūlymų. Tačiau ir visose tose tarpiniuose etapuose taip pat turite dalyvauti labai aktyviai. Kaip ir kolegos jau sakė, labai svarbu galvoti apie tai, kad visos procedūros būtų pakankamai e, detaliai ir aiškiai apibrieštos. Ačiū pirmininkai. Ihnen herzlichen Dank, Herr <clears throat> Professor Ziller. Ich habe jetzt. Ačiū profesoriui Cilleriui, e, kolegė Tain paprašė žodžio. Prašau. Ačiū. Aš taip pat dalyvavau šios darbo grupės veikloje, nes e, mano frakcija manęs to paprašė. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad iš pradžių pakankamai skeptiškai žiūrėjau, nes e, teisės pagrindas, mano nuomonė, nelabai daug duoda. Tačiau po to pakankamai greitai aptarėme atskiras teisės rytis, atskirus atvejus ir konstatavome, kad esama nemažos teisinės spragos, mums reikalinga administracinė procedūrinė teisė ES, kuri būtų vienoda, nes vertime į anglų kalbą buvo visą laiką kalbama apie administracinę teisę, vokiškoje, prancūziškoje versijoje buvo naudojami teikiami, tinkami E, terminai, kalbant apie administracinės procedūros įstatymą, o ne apie administracinę teisę. E, dėl piliečių garantijų, garantijų e, yra nenumatomos jokios procedūros ir reikia turėti omenyje, kad svarstant tam, tikrus, tam tikras bylas, kalba eina apie tikrai milžiniškas sumas, Todėl įmonės skundžiasi, nes procedūra nėra skaidri. Nežinau, ar šios rytėje pagerinsime padėtį nustatydami minimalias normas, taip pat kaip ir kolektyvinių ieškinių atveju reikėtų pasirinkti mums horizontalų požiūrį, priklausomai nuo skiros teisės ryties galėtume papildomai nustatyti, įtraukti kelias administracinės teisės taisyklės atskiroms sritims, dėl to sunkumo neturėtų kilti, bent jau Vokietijos teisėje taip yra elgiamas, e, nors ponas Berlingiver yra iš, išėjęs, norėčiau dar kartą nuoširdžiai padėkoti už atliktą darbą ir sekretoriatui už e, pastangas komitetui. E, labai rekomenduočiau imtis šio pranešimo rengimo savo iniciatyvą, nors iš pradžių vertinau šį pasiūlymą labai skeptiškai, nes procedūrinės teisės požiūrių e, mūsų piliečių padėtis tikrai yra pakankamai sudėtinga. Čia buvo minėta su tam tikras, tam, <clears throat> E, klausimas svarstytas susijęs su teroristinių organizacijų sąrašu, jų patekimu iš šį sąrašą, išbraukimu iš šį sąrašą ir tokie klausimai, mano nuomonė, taip pat turėtų būti e, reglamentuojami administracinės procedūros įstatymo normomis. Pane Lichtenberger, ačiū už šią apžvalgą ir pristatymą. Manau, kad e, šios temos svarbos piliečiams tikrai negalima pervertinti arba per daug aukštai vertinti, nors iš pirmo žvilgsnio tema atrodo ir abstraktis, varstydami administracinę teisę, administracinės teisės procedūras. Tai terminai net ir Vokietijoje, ir Austrijoje skiriasi šiose sritise. Man tačiau kyla keletas klausimų. Manau, kad privalome stengtis e, imti šio kodifikavimo darbo. Man tai yra akivaizdu klausimas, kaip turėtume šį darbą dirbti. Buvo minėta, kad galiausiai privalome būtent šioje srityje užtikrinti e, parlamento dalyvavimo procedūrą, rengiant teisės aktus. Man uh, Šis aspektas yra labai svarbus, negalime pasitelkti įprastų, įprastos tvarkos. Mums reikia parlamento narių indėlio, nes parlamento nariai visą laiką susiduria su piliečių problemomis, apie jas sužino vokiškai. E, yra vartojamas toksai norminimo arba e, paklusimo normoms terminas, kuomet yra nustatomi tam tikri terminai įgyvendinimo e, taisyklės, kuriamis reikia vadovautis. Tačiau kalbant apie požeidimo procedūras ir prievolę informuoti asmenys, e, kurie pranešė apie pažeidimus, Mano vertinimu kodifikavimas yra ypač būtinas, nes e, mes esame priklausomi nuo iš piliečių gaunamos informacijos, todėl privalome jiems atitinkamai pranešti apie tai, kaip mes pakeitėme padėtį, kokius teisės aktus patvirtinome tam, kad e, tas tomis sąsojomis būtų galima pasinaudoti tarp institucijų ir piliečių, e, gyvendinant prievolę teikti e, informaciją ir ją gauti, nes šioje srityje mes pastebėjome daugiausiai trūkumų, todėl iš pat pradžių <clears throat> turime įtraukti įvykstančius procesus didžiausias e, piliečių atstovavimo organizacijas ir pasvarstyti, kokiuose sritise esama didžiausio poreikio būtinybės veikti, kaip greičiausiai tos veiklos reikėtų imtis, atskiriuose sektoriuose reikalavimai pateikiami įgyvendinami labai skirtingai, tam tikros administracinės struktūros veikia e, labai skaidriai, esame ir kitų, kurios reaguoja tik į kai kurios klausimus ir tai ne visuomet e, e, piliečius tai labai trukdo ypatingai skundų nagrinėjimo tvarka susilaukia daugiausiai priekaištų, aš dėl to gaunu daugiausiai nusiskundimų, kaip piliečiai teigia, kad aš pranešiau apie tam tikrą įvykį pažeidimą, tačiau nežinau, ar jį buvo sureaguota, dėl to ir didėja tam tikras skeptiškumas ir nusivylimas ES institucijomis, todėl raginčiau rengiant šias taisyklės atsižvelgti į sukauptą patirtį, įtraukiant parlamento narius bei asmenys ar organizacijos, kurios jau yra pateikusios kažkada atitinkamus skundus ir gali pranešti apie savo patirtį bendraujant su institucijomis. Akivaizdu, kad valstybėse narėse esama didžiulių skirtumų ir e, e, jeigu E, pasiremtume skrų valstybių narių piliečių patirtimi, tai suvoktume e, jų elgesio priežastis, e, nes iš kai kurių valstybių, kuriuose to skaidrumo yra mažiau, mes ir negauname skundų, nes niekas neįsivaizduoja, kad galima kur nors skūsti, skūstis, o E, skaidresnės e, šalis e, jau turi sukaupusios daugiau patirties svarstant ir sprendžiančios klausimus. Manau, kad mūsų indėlis ir pasiūlymai, kai kurioms valstybėms narėms galbūt būtų labai naudingi. Ir aš čia taip pat turiu menyje ir savo šalį Austriją. Ačiū pirmininkas, ačiū daugiau, nematau norinčių kalbėti, tik tai norėjau pasakyti, kad uh, per kitą koordinatorių e, posėdį mes e, e, turėtume pasiūlyti renkti mm, atitinkamą teisėkuros pranešimą, raginant komisiją taip pat imtis konkrečių žingsnių. Ta svarstysime per kitą koordinatorių posėdį, kadangi daugiau nėra norinčių kalbėti, norėčiau padėkoti mūsų ekspertams už jų naudingą indėlį į diskusijas, tęsime jas, turiu atsiprašyti už kolegą Berlingvėrius, turėjo suspėti į lėktuvą, todėl išėjo iš šio posėdžio anksčiau, tačiau jis yra susipažinęs su tema ir manau, kad inicijuos tolesnės diskusijas komitete. Labai ačiū dar kartą. Nuo 15 valandos tęsime posėdį, sustiksime.